Well, ladies and gentlemen, let's start. Ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Turbūt esate susipažinę su darbo atvarke. Jeigu nieks nepriešarautų, laikau ją patvirtintą. Toliau, kaip žinote, šiandieną vyko užsienio reikalų ministrų taryba, kurioje buvo kalbama apie Ukrainą po Krymo referendumo. Taigi dabar turime išvadas iš šios tarybos. Ir pagrindinis tų išvadų punktas yra tai, kad na, nepasiekus norimų rezultatų, taryba nusprendė numatyti papildomas priemonės, įskaitant e, kelionių ribojimą ir turto iššaldymą tiems asmenims, kurie e, kelia grėsmę ir e, silpnina Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenumą. Šios išvados bus išdalintos jums, todėl dabar jų visų neskaitysiu. Galbūt rytoj dar turėsime progos konkrečiau jas aptarti, jeigu mums pavyks pasikviesti galbūt pona Vimau. Sausio 21 dienos posėdžio protokolas taip pat yra tvirtinamas ir pereikime prie pirmojo darbo atvarkės punkto. Tai yra vieši klausimai dėl ES reakcijos į Rusijos e, priekybos politiką rytų partnerystės šalims. Ir norėčiau pasveikinti kolegą, poną Valensą, kuris atstovauja Tarptautinės priekybos komitetą, kuris e, bus čia su mumis. Mes aptarsime kai ką, kas prieš susiklostant Krymo situacijai buvo pakankamai nerimo keliantis dalykas, o konkrečiai Rusijos taikomas priemonės komercijos e, ir ekonominių santykių srityje kai kurioms šalims. Mes e, turime priimti atitinkamą poziciją ir be abejo atsižvelgti į situaciją susikloščiusią po vakarykščio referendumo. Turime pasikvietę keturis ekspertus, daktarą Volčiuką, kuris yra iš Rusijos studijų centro iš Birmingemo universiteto, daktaras Kasie, iš tarptautinių studijų mm, instituto Briuselėje, taip pat ponas Vygant, jis yra išorės veiksmų tarybos direktorius ir ponas Baloš iš priekybos generalinio direktorato komisijoje. Ir dabar norėčiau kolegos Valencijos paprašyti tarti žodį. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas kartu pirmininkauti šiandienos jungtiniam posėdžiui. Kaip tik tinkamas laikas surenkti tokį, tokius klausimus Europos parlamente. Nuo pat rytų partnerystės pradžios 2008-aisiais Europa laikė rytų partnerystę pagrindiniu varikliu pokyčiams šešiose rytų partnerystės valstybėse. O Rusija tai visada traktavo kaip grėsmę ar net konkurentą savo projektams, pavyzdžiui, Eurazijos muitų sąjungai. Rusija neketino prisijungti prie šios partnerystės, bet to ji neketino leisti ir artimiems partneriams tokiems kaip Baltarusijai prisijungti prie šios partnerystės partnerystės ambicijoms plečiantis ir e, siekiant e, e, tam tikro pabaigos pastebėjome, kad Rusija aktyviai pradėjo siekti įtikinti rytų partnerystės narės atsisakyti šios partnerystės ir atsisakyti taip pat asociacijos susitarimų ir pereiti prie prorusiškos politikos, taip pat prisijungti prie Eurazijos muitų sąjungos. Visa tai prasidėjo pradėjus taikyti nepagrystas e, priekybos e, sankcijas e, Ukrainai ir Moldovai praėjusią vasarą. Ar Armenijai ir Gruzijai buvo pradėtas taikyti politinis spaudimas, taip pat finansinis spaudimas Ukrainai. Visas šis gazdinimas dabar pasikeitus Ukrainos vyriausybei baigėsi tuo, kad tikriausiai bus aneksuotas Krymas. O tai kelia pavojų ne tik Rusijos ir Ukrainos santykiams, tačiau taip pat visą saugumui Europoje ir tarptautiniams diplomatiniams santykiams. Įvairia prasme mes visi tikėjomės, kad Rusija trukdys sėkmingai surenkti Vilniaus viršūnių susitarimą arba neleis Maidanui paveikti tolesnių įvykių Ukrainoje. Ir pasinaudoja tokiamis įmonėmis kaip trikdžių kūrimas Europos partnerystėje Pavyzdžiui, manipuliuodama energijos kainomis, priekybos sankcijomis, taip pat taikydama spaudimą kaiminėms šalims, sukurdama e, saugumo įtampą ir taip toliau. Šitokia Rusijos politika iki šiol buvo sėkminga, o tai kelia tam tikrų klausimų, kuriuos, manau, šiandieną reikėtų ir aptarti. Kodėl šios šalis pasiduoda Rusijos spaudimui? Mes privalome suvokti, kad jos, jų įsipareigojimas rytų partnerystėj taip greitai išgaravo, kad tai nurodo, kad struktūriškai finansų ir saugumo aspektais viskas nėra tobula toje rytų partnerystėje. Kaip ES galėtų geriau reaguoti į Rusijos politiką, nukreiptą į ES ryšių su trečiosiomis dalimis ir kenkimą tiems santykiams. Yra tam tikrų priemonių, kurios leistų padėti rytų partneriams. Jas galima būtų dažniau panaudoti, jos galėtų būti tobulinamos arba kuriamos naujos. Visą tai reikia apgalvoti Europos Sąjungos oficialiame komunikate reaguojant į e, Rusijos žiniasklaidos kampaniją rytų partnerystės šalise taip pat buvo pasimokyta per past, iš pastarųjų mėnesių ir savaičių pamokų. Akivaizdu, kad čia mums trūksta patirties. Galiausiai dabartinėme kontekste, kai Rusija įsiveržė į Krymą, ar ES adekvačiai sureagavo? Žinoma, E, Ukrainai numatytas pagalbos paketas, kurį siūlo komisija ir palaiko taryba, einama tinkama kryptimi. Bet ar to pakanka? Ar to pakanka, kovojant su tiesioginė grėsme, saugumo grėsme. Dabar ES patvirtins sankcijas, galbūt šiandien apie tai daugiau išgirsime. Tačiau ne, nelabai tikėtina, kad Krymas sugrįž kad Krymas bus paliktas Ukrainai. Reikia atsakyti į daug klausimų, juos turėsime atsakyti šiandieną. Šis klaus, šiuose klausimuose akademikai ir institucijų atstovai tikiuosi pateiks pasiūlymų ir idėjų, kaip ateityje galima būtų geriau užkirsti kelią tokiems, tokioms įtampoms. Ačiū pirmininkė. Jums leidus pristatysiu kalbėtojus. Very much. So now... Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį e, likusiems keturiems mūsų svečiams. E, pirmiausia, pakviesiu ponę Valčiuk, nes ji turi parengusi medžiagą PowerPoint formatu. Paprašysiu, kad ji kalbėtų neilgiau kaip 10 minučių, jeigu galima, kad galėtume po to padiskutuoti. Prašom, daktarė Valčiuk, žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū, kad mane pakvietėt. Renginys vyksta pačiu laiku. Ir aš ketinu kalbėti apie Rusiją ir ekonominius padarinius, e, kuriuos Rusija galėjo sukelti rytų partnerystės valstybėse ir kaip ji gali tas valstybės nubausti arba priešingai paskatinti už tai, kad jos seka europietiškų kelių. Aš e, esu politologė, ne ekonomistė. Atsiprašau tų, kurie čia yra ekonomistai, bet aš manau, kad būti politologu šiuo atveju yra gerai, nes e, bandant įvertinti, kaip Rusija elgsis e, rytų partnerystės valstybių atžvilgių, didelė dalimi priklauso nuo politikos ir nuo teisės viršenybės principų taikymo Rusijoje, nuo to, kaip Rusija elgsis tarptautinėje arenoje. Labai sunku būtų nuspėti, kokių padarinių, kokio masto padarinių jos veiksmai gali priimti. Ir Ir aš kaip politologė galiu pasakyti, kad Rusija jau pradėjo bausti ekonominė prasme savo partnerius, tačiau e, tie, ta įtaka yra nukreipta ne taip, kaip mes norėtume. Dabar aš norėčiau, e, kalbėdama apie rytų partnerius, išskirti Baltarusiją, Gruziją, Armeniją ir Moldovą. Pristatysiu pirmiausia kontekstą, jis labai svarbus. Iki 2010 metų postsovietinėje erdvėje turėjome labai lankstų, selektyvų ir stabilų ekonominių santykių mechanizmą. Buvo pasirašyta daugybė skirtingų dvišalių susitarimų, kai kas juos įvardino kaip spageti kamolį, nes buvo pasirašyta maždaug 500, e, sus, atsiprašau, 15. 1500 susitarimų tarp sovietinės erdvės skirtingų valstybių. Be to buvo e, palaikomi ryšiai per įvairias delegacijas, tačiau realiai tie susitarimai nebuvo įgyvendinami. Valstybės su trečiosiomis šalimis galėjo užmėgsti santykius gana lankščiai, taigi kontekstas buvo toks ir, kaip jau buvo pasakyta, e, buvo suformuota Eurazijos muitų sąjunga. E, iš kurios išplaukė vieninga ekonominė erdvė ir buvo tikimasi, kad 2015 metais Eurazijos ekonominės sąjungos kontekstas iš esmės pasikeis, nes bus e, įvesta e, griežtos teisinės priemonės priekybai postovietinėje erdvėje. Ponas Valensa kalbėjo apie tai ir aš norėčiau pratesti jo mintį, kokiu mastu Rusija reagavo į rytų partnerystės politiką ir kaip kūrė savo Eurazijos projektus reaguodama į rytų partnerystės politiką iš ES pusės. Dėl Eurazijos integravimo, ką galėčiau pasakyti? Kodėl nesvarbu, kokį mechanizmą mes taikome? Kaip aš jau sakiau, šis projektas yra labai toli siekiantis, labai pažangus, e, jis užtikrintų gilę ekonominę integraciją. Jam būdingos didelės e, valstybių narių asimetrijos. Kalbame apie ekonominį potencialą, apie politinę įtaką. Rusija akivaizdžiai dominuoja Kazakstane ir Baltarusijoje šiuo požiūriu. Tačiau jeigu kalbame apie sprendimų prieimimo galės, tai e, suprantame, kad e, vienas balsas prilygo vienai šaliai. Vadinasi, Rusija gali būti per balsavimus išstumta. Tarifų klausimą, kai aptarėme, e, padėtis buvo šiek tiek kitokia. Rusija nustato, kokie tarifai turi būti pritaikomi trečiošiam šalims, pavyzdžiui, Ukrainai. Tie patys tarifai turi būti pritaikyti visai Eurazijos zonai. Viena Rusija to negali padaryti. Tai kai kalbame apie Kazakstaną ir Baltarusiją, turim suprasti, kad jos dažniausiai sekė vadovaujančią Rusiją. Kitas dalykas, kai kalbam apie politinę padėtį, turim prisiminti, kad beveik visos Eurazijos sąjungos uh, narės buvo nedemokratiškos. Teisės viršenybės principas labai menkai buvo įtvirtintas. Todėl atsirado labai daug judėjimo laisvės, kaip, pažiūrėjau, kalbame apie tarifų sistemą tarp Rusijos ir Baltarusijos, kai jos kartu sprendė, ar reikia didinti tarifus Ukrainai ar ne. O Rusija pati savo ruoštų sprendė, kaip turi būti elgiamasi su Baltarusija ir Kazakstanu, kaip jos gali būti traktuojamos rytų partnerystės politikoje. Tarptautiniams e, mokslininkams labai svarbus klausimas yra, ar Rusija gali dirbti daugia šalių pagrindų. Aš išskirčiau du dalykus. Pirmiausia, Eurazijos erdvėje yra kalbama apie gilesnę integraciją. Rusija nori išlikti iš esmės gera partnerė. Mes bent jau tą matėme per Eurazijos įvairius renginius. Aš pati lapkričio mėnesį ekonomikos komisijos posėdėje dalyvau ir mačiau, kad ir Kazahai, ir Baltarusiai, ir patys rusai sakė, kad mes visi esame lygiaverčiai partneriai. Taigi, kai kalbam apie integracijos gilinimą, turim suprasti, kad Rusija bando vadovautis tam tikrų daugia šališkumu. Kitaip yra e, dėl, integra, dėl integracijos plėtimo Mes žinome, kad Baltarusija buvo pakviesta prisijungti prie Eurazijos muitų sąjungos, bet dėl rugsėjo trečios dienos e, sprendimo, Armenijoje jis e, taip įvardintas, e, vienašališkai Armenijos prezidentas tada pareiškė, kad prisijungs prie muitų sąjungos ir mes žinome, kad tas sprendimas buvo priimtas vienai šaliai tariantis su kita šalimi, akis į akį tarsi, Ir e, iš to mes aiškiai suprantame, kad e, Eurazijos mechanizmo plėtimo klausimas yra Rusijos sprendimo galioje. Taigi Eurazijos mechanizme Rusija elgėsi palaikydama ryšių su daugiau valstybių narių negu už jo ribų. Dar 2011 metais Putinas pareiškė, kad jis gali pasikliauti tokiomis valstybėmis narėmis kaip Kazahstanas ar Baltarusija, jeigu, pavyzdžiui, prireiktų uždaryti sąjungą su Ukraina, kad tai Baltarusija ir Kazahstanas tikrai sutiktų tą padaryti. Jis nesitikėjo, kad tos valstybės elgtųsi kitaip. Taigi šioje skaidrėje paskutinis punktas e, patvirtina, kad Rusija turi labai daug dviešalių ir daugiašalių priemonių, kuriomis ji gali įtakoti rytų partnerės. Viena iš tokių priemonių yra paskutinis e, NVS laisvos priekybos susitarimas, sudarytas 2011 metais. 13 straipsnėje yra numatyta galimybė valstybėms narėms taiginti neeilinės protekcinės priemonės. Labai uh, E, atviro interpretavimo tas straipsnis, bet Rusija jau yra pareiškusi, kad jį juo pasinaudos. Labai trumpai apžvelgime dabartinę padėtį. Vienintelė valstybė, kuri susilaukė e, aktyviausių kabutėse vilionių iš Rusijos pusės yra Ukraina. E, ji yra aktyvi kaiminystės politikos narė Jei yra demonstruojama ekonominė nauda artimiausių metų ir tolimesnėje perspektyvoje, yra kalbama apie techninio derinimo tarp Rusijos ir Ukrainos metodus, be to yra išmetamas politinis argumentas. Sakoma, kad Rusija e, bus labai stipri ES partnerė ir jeigu Ukraina liks kartu su Rusija, ji galės e, e, būti kur kas tvirtesnė darybinė partnerė negu kad yra dabar. Be to, Rusija e, taiko ir kitokias priemonės. Matėme, kad Ukrainoje vykdyta kampanija iš esmės buvo susijusi su paskatomis. Buvo sakoma, kad 290 milijonų dolerių Ukraina gaus per artimiausius metus. Bet ne tik paskatas matėme pastarojų metų, pastebėjome ir daug nuobaudų. E, šioje skaidrėje e, pirmas e, nurodytas punktas - prekybos embargas jau yra pritaikytas Krymui. Be to yra visi priemonių paketai, kurie yra įgyvendinami ir kurie ateityje bus įgyvendinami. Čia kalbama apie ekonominių sankcijų grėsmę ir dar daugybę visokiausių protekcinių priemonių, kurios dabar konkrečiai nėra įvardintos. Kalbame apie priekybos embargus, muitų, muitinių kontrolę, pavienius kontaktus, dempingo didėjimą. Energetikos politika kita yra labai svarbis rytis, kaip ir e, darbo jėgos migracijos ribojimas pastaruosius aspektus aš norėčiau akcentuoti, nes e, pavienių valstybių atžvilgių jie nėra tokie svarbus. Tačiau jeigu tos priemonės bus taikomos visoms valstybėms kartu, gali būti padaryta labai didelė žala rytų partnerystės valstybėms. Labai trumpai, matote pieno produktų gamintojus Gruzijoje šioje nuotraukoje. Aš galiu pasakyti, kad tie ūkininkai yra labai smulkus ir nepanašu, kad jie galės ES ką nors eksportuoti ateityje artimiausia, bet kai kalbame apie nuobaudas, Moldavijai jau yra taikoma, taikomi apribojimai vyno ir alkoholio eksportui į Rusiją 28 procentai visos produkcijos yra eksportuojama Moldova. Be to, E, žinome, kad ES vynų rinka yra labai konkurencinga ir Moldovai patekti į ES rinką yra labai sunku, o Rusijoje ir Moldovos ir Gruzijos vynai yra labai vertinami ir labai gerai žinomi. Taigi dar vienas dalykas, kuris Moldovos atžvilgių uh, E, gali būti pasinaudotas, tai yra energetikos kainos ir didžiulės energetinės skolos. Rusija teigia, kad Moldova pati dėl jų kalta, bet jeigu aš neklystu, 4 milijardai eurų yra skiriama Padnestrės regiono dujotekiui. E, Moldova yra tarsi atsakinga už Padnestrės dujas, tačiau iš tiesų ji neturi jokios kontrolės galios, kai kalbama apie dujų tiekimą darbo jėgos migracija ir Moldovai ir Gruzijai šis reiškinys yra labai svarbus. Yra kalbama apie 300-500 tūkstančių žmonių. Tai sudaro nuo 8 iki 25 procentų BVP e, tų žmonių sukūriamo. Rusijos šaltiniai sako, kad 25 procentai Moldovos BVP e, yra sukūriama per darbo jėgos migraciją. O Gruzija, nors ji ir yra tiesioginė Rusijos kaiminė, dėl ankstesnių prekybos embargų jau diversifikavo savo prekybos sistemą gana plačiai, tačiau vis tik dar ji išlieka didžiai priklausoma nuo Rusijos. Pavyzdžiui, Gruzija tikisi, lab, kad galės labai daug vyno eksportuoti į ES. Per ištisus dešimtmečius Gruzijos vyno gamyba buvo derinama prie Rusijos vartotojo poreikių, saldesni vinai buvo gaminami. Ir e, kai Rusija panaikino vyno prekybos embargą, buvo galima parduoti gana didelius kiekius to vyno į Rusiją. Nepaisant diversifikacijos, Gruzija išlieka labai pažeidžiama ir darbo jėgos migracija yra taip pat labai rimta problema Gruzijai. Na, nu, dabar pažiūrėkime į Ukrainą. Yra sakančių, kad Ukraina yra pažeidžiamiausia. Prisiminkim, kad Moldova yra skurdžiausia Europos valstybė. Kaip Rusija gali nubausti Ukrainą? Pažiūrėkime į e, importo substituciją pakaitalus. Pavyzdžiui, geležinkelio įrangą mes žinome, kad Rusijos e, geležinkelių sistema yra gana sena ir Ukrainoje yra labai daug gaminama naujų geležinkelių renginių 8 procentai. 8 procentai yra eksportuojami, bet to daug yra gaminama kitokios, kitokių staklių, technikos, E, kurios yra e, eksportuojamos vėlgi į Rusiją. Pavienių produktų prekybos embargai yra taikomi, mes e, žinome, kalbame apie pieno produktus, kiaulieną, šokoladą, žinome ir muitinių patikrinimo kliūtis. Štai čia um, matote, kad 2013 m. rūpjūtį Rusija uh, trukdė Ukrainos prekiams patekti į Rusiją paaiškinta, kodėl nebuvo. Panašu, kad ji Rusija naudojasi Eurazijos komisijos sukurtų muitų kodeksų. Tesnių požiūrių Ukraina negalėjo nieko padaryti, ji galėjo tik tai e, PPO iškelti bylą, tačiau priežasys nebuvo aiškios. Sienos e, uždarimas. E, yra daug paskelbta tokių bendro pobūdžio pareiškimų, bet jie nieko nepaaiškina. Dėl viso to padidėjo ant dempingo tarifai ir tai pažeidžia PPO įsipareigojimus. Galėčiau pateikti tikslesnių skaičių, jeigu kam nors būtų įdomu juos sužinoti. Turbūt e, ekonominių požiūrių didžiausias Rusijos svertas e, yra e, energijos kainos. Taip daro įtakos Ukrainos e, ekonomikai bendrai. Mes jau dabar žinome, kad energetikos kainos auga. E, Darbo jėgos migracija taip pat yra labai svarbi problema, ypač vakarų Ukrainoje e, žmonės taip nori išlaikyti savo pajamas. Ir porą paskutinių skaidrių. Labai svarbu, kad Rusija savo retorikoje propaguoja ne tik e, kalba ne tik apie naudą, kuri ateis ilgalaikėje perspektyvoje, bet ir apie bausmes taikomas artimiausių metų. E, labai svarbu, kad Rusija bando išnaudoti kiekvienos valstybės silpnasias pusės, <clears throat> taikosi į konkrečius e, subjektus valstybės vietoje ir e, bandydama uh, pritaikyti ir pozityves ir negatyves priemonės, Rusija ne tik įtraukia nuos valstybės, tokias kaip Armenija, bet ir nubaudžia tas, kurios atsitraukia nuo Rusijos. Taigi Rusija yra sukūrusi ilgalaikės baudimo priemonės valstybėms, kuriams dalyvauja Europos kaiminystės politikoje. Ji e, didina tarsi kainą, kurią tos valstybės turi mokėti. E, už atsitraukimą nuo Rusijos. Ir mes nekalbam apie kažkokius tai trumpalaikius varžovus, trumpalaikės e, varžybas e, tarp ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos, kuriai vadovauja Rusija. Mes čia labiau kalbame apie blokavimą ir nubaudimą. Čia ir baigsiu. Ačiū. Well, Labai ačiū. Na, tikriausiai jūsų išvados nustebino mus visus. Dabar norėčiau suteikti žodį ponai Kesier iš uh, Brus, Briuselio tarptautinių studijų uh, universi, uh, universiteto. Žodis jums 10 minučių, prašom. Ačiū pirmininkė. Pastarosiomis savaitėmis matėme, kad Ukrainoje siaučia krizė, bet ji nebūtinai yra nauja. E, konfliktas e, jau buvo pastebimas ne vienerius metus, bet dabar situacija buvo skaluota taip, kaip niekas to e, net nesitikėjo. Anksčiau, jeigu Rusija taikė tik tais ekonominės, priekybos suvaržymo priemonės, tai dabar praktiškai okupavo Krymą. Taigi matėme, kaip vystėsi visa ta krizė. Tai visiškai atitinka pastaraisiais metais e, vykdoma Rusijos išorės, sąjungos, iš, e, Rusijos išorės santykių politika. Ir ko gero dabar supratome, kokį pavojų jį kelia. Ir dabar galima kalbėti apie naują rytų partnerystės kontekstą, kai e, Ukraina norėjo uh, pasirašyti asociacijos sustarimą, jis susilaukė ne tik ekonominių sankcijų, bet ir karinių veiksmų. Dabar aš jums pabandysiu uh, papasakoti jums uh, dvi istorijas. Visų pirma, apie dabartinius įvykis, paskui kalbėsiu apie tai, kas vyko uh, per pastaruosius metus, vėliau pabandysiu pakalbėti apie tai, kas atsitiks e, per artimiausius e, metus, ypač po e, referendumo Kryme. Taigi, pradėsiu nuo trumpalaikės istorijos. Kas šiuo metu vyksta Kryme? Na, Krymas praktiškai buvo okupuotas, Rusija ten įsiveržė, surengė referendumą ir akivaizdu, kad Rusija uh, peržengė nubrėžtas ribas ir sukūrė tam tikrą precedentą. Rusija taip pat pažydė kai kuriuos tarptautinius e, susitarimus, pavyzdžiui, e, Budapešto memorandumą, Junktinių tautų konvencijas, e, Ukrainos konstituciją. Rusija žaidžia labai pavojingą žaidimą, nes keičia valstybių sienas. Taip pat reikia pasakyti, kad Rusijos veiksmai neteisėti. Referendumas buvo e, surinktas, kai labai nestabili situacija, praktiškai, kai yra e, grasinama ginklu. E, Rusija tiesiog užgrobė Krymą ir galima kalbėti apie naujos teritorijos užgrobimą Europoje. Nevyko jokios ilgos tarptautinės dėrybos su visomis susijusiamis pusėmis Taip pat reikia pastebėti, kad tokiu būdu Rusija naujoviškai sprendžia mažumų problemą. Ir iš tikrųjų rytų Europoje yra labai daug įvairių mažumų, bet tokiu būdu mažumų problemų neįmanoma išspręsti, nes tai tiesiog sukuria naujų problemų. E, Rusijos spaudoje e, daug kalbama apie rusų mažumų gynimą, bet ko gero iš esmės viskas daroma dėl svarbesnių priežasčių. Iš geopolitinės pusės Krymas yra labai svarbi buferinė zona Rusijai. Ir e, turint omeny tai, kad Ukraina siekia įstoti NATO, tai Rusijai buvo visiškai neprimtina, kad E, Krymas atsirastų NATO teritorijoje. Rusija turėjo daug įvairių strateginių, geopolitinių priežasčių, jas parema kai kurios partijos Ukrainoje. Dabar panašu, kad Rusija bando vienu šūviu e, numušti du zuikius. Ji e, sako, kad gina mažumų teisės, bet antra vertus tokiu instrumentu Vėliau gali siekti naudotis ir kitos rusų mažumos. Tačiau mes praeitie nepastebėjome, kad e, būtent tokiu būdu būtų e, ginamos e, rusų mažumos teisės. Be to, kas yra ta rusų etninė mažuma? Tai yra labai miglota savoka, nes žmonės praktiškai tą pačią kalbą naudoja. Galima ko gero sakyti, kad Rusija tiesiog to pasinaudojo. Dabar noriu pereiti prie e, ilgalaikės istorijos. Na ir čia visų pirma paminėsiu Rusijos strateginius sumetimus. ES ir Rusijos santykiuose buvo e, didžiulių struktūrinių problemų jau ne vienerius metus ir tas problemas e, buvo būtina spręsti ilgalaikę perspektyvą siekiant išvengti konfrontacijos. Dabar keletą žodžio apie Rusijos išorės politikos aspektus. E, panašu, kad e, Rusija visiems bandė pademonstruoti savo jėgą. Bet iš tikrųjų, ko gero, Rusijos išorės politika yra pagrista silpnumu. Rusijos gale vis mažėjo. Aplinkui vyko daug svarbių geopolitinių įvykių ir Rusija tarsi pasijuto izoliuotoje situacijoje. Jos niekas nebepripažino kaip e, svarbios veikėjos tarptautinėje arenoje. E, ir e, būtent dėl to uh, E, Putinui tarsi atrodė, kad kitos pasaulio šalis bando susilpninti Rusiją. Taip pat reikia paminėti ir geopolitinę e, konkurenciją. Devyniasdešimt devintaisiais metais e, įvyko įsiveržimas į Kosovą įvykiai Kosove davė naujų argumentų Rusijai, taip pat paskui vyko NATO plėtra, buvo e, atskirta ES politika nuo Rusijos politikos. ES pradėjo vykdyti kitokią kaiminystės politiką. Rusija nusprendė prie tos kaiminystės politikos neprisijungti. 2004 e, metais e, konkurencija dar labiau sustiprėjo dėl oranžinės revoliucijos ir kitų revoliucijų. Taip pat Rusija nuo kitų pasaulio šalių dar labiau atskyrė jos vidaus politiką, jos požiūris į um, rytų partnerystės šalis. Ir taip pat uh, e, visą tai atskleidė gilių struktūrinių problemų. E, Rusija tarsi nesąmoningai bandė konkuruoti, taip pat vykdė ir regionalizavimo politiką, uh, Europoje, taip pat ir Muitų sąjungos šalise. Na ir iš tikrųjų daugeliui kaiminių tai yra neparanku. Reikia palaikyti gerus santykius ir su ES šalimis, ir su Rusija. Dabar viskas e, perėjo į karinį lygmenį. Ir iškyla vėl tas pats klausimas, kokia vieta Rusijai tenka Europoje, kur Europoje brėžiamos skiriamosios ribos, kas atsitiks vėliau po šios krizės, o taip pat ir pasibaigus Putino erai. Mes turime galvoti apie tai, kokie rūpešiai, koks susirūpinimas kyla Rusijai, jeigu mes norime išvengti kontra, konfrontacijos. Rusija labai rimtai sureagavo į rytų partnerystės klausimą. Ir matėme, kaip Rusija elgėsi pastarosiomis savaitėmis. Taip pat yra ir štai kokia problema. Nėra e, patikimų struktūrų Europos Sąjungoje, kad galima būtų kovoti su tokia krize. Galbūt mes jos tiesiog nesitikėjome. Uh, Aš jau ne vienerius metus prašiau, kad Rusija būtų glaudžiau įtraukta į, ir į europinės e, struktūras. Galbūt mes praleidome progą 20 amžiaus pabaigoje, e, kuomet reikėjo glaudžiau įtraukti Rusiją į e, Europą. Dabar Kokios būtų išvados? E, iš to, kas vyksta Kryme, akivaizdu, kad sankcijos neišvengiamos. Manau, kad būtų gerai jas įgyvendinti palaipsniui. Reikėtų palikti Rusijai galimybę ir atsitraukti, jeigu tai norėtų padaryti. Kalbant apie sankcijas, taip pat nereikėtų nuvertinti Rusijos uh, ekonominės galios. Rusijos ekonomikos apimtis yra panašiai Italijos apimti. Dabar Rusija jaučiasi labai izoliuota. E, jei e, tikrai e, reikia paramos iš kitų muitų sąjungos šalių, bet jei tai nepasisekė padaryti, taip pat nesusilaukia paramos ir iš jungtinių tautų, iš Kinijos. Ir taip pat reikia kalbėti ir apie uh, energetinę priklausomybę nuo Rusijos, bet dabar ta priklausomybė yra mažesnė negu 91 metais, e, kai dar egzistavo Tarybų sąjunga, 55 procentai, anomet buvo 55 procentai visos energijos buvo um, eksportuojama iš Rusijos, dabar tai sudaro trečdalį arba ketvirtadalį e, visos dujų apimties e, šie. E, šios apimtis dabar yra mažesnės, bet vis tiek jos dar yra labai didelės galbūt reikėtų Rusijai kažką pažadėti, galvojant apie ilgalaikę ateitį, jeigu Rusija padarys kažkokių tai nuolaidų. Jeigu to nepadarysime, situacija gali būti dar labiau eskaluojama. Jeigu mes norime išvengti konflikto ateityje, šios klausimus reikia kelti. Ir Taip pat reikia pripažinti, kad yra ir kita Rusija, kaip kad paminėjo e, Khadarkovskis Maidano aikštėje praėjusią savaitę. Taigi reikėtų pagalvoti ir apie Rusijos susirūpinimą, galbūt reikėtų tam tikrų e, garantijų e, rusų mažumoms. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, koks vaidmo turėtų tekti Rusijai ES saugumo struktūrose. Taip pat, e, jeigu yra sudaromi e, prekybiniai sustarimai, tai jie nėra neutralūs, tai yra naujosios kartos prekybos susitarimai ir jie turi e, poveikio šalims, nes sudarius prekybinį sustarimą su kažkokia šalimi, ta šalis yra glaudžiau įtraukiama, yra priartinama prie ES. Mes turėtumėm pasidaryti išvadas ir ko gero suprasti, kad uh, nereikėtų e, brėžti e, ribos tarp e, Muitų sąjungos iš vienos pusės ir rytų partnerystės šalių iš kitos pusės. Reikėtų ieškoti priartėjimo. Bet aš suprantu, kad tai yra didžiulė, didžiulis iššūkis, tai būtų labai sunku padaryti, ypač dabartinėje situacijoje. Bet jeigu mes norime ateityje išvengti panašių konfrontacijų, ateityje šį klausimą reikės spręsti. Labai ačiū. O Mr. Vigant. Dėkoju. Toliau Ponas Vigant iš išorės veiksmų tarnybos. Žodis jums. Dėkuoju organizatoriams už tai, kad surengė šį renginį labai aktualiais klausimais. Tikiuosi, kad po keletą dienų įtampa atslūks Europos Sąjunga labai stengiasi, kad ta įtampa atslūgs ir tikimės, kad Rusijos federacija į tai greitai sureaguos. Reikės priimti labai svarbius sprendimus e, būsimoje taryboje vienoje. Netmetama galimybė, kad galbūt bus e, prieita tam tikro susitarimo per ateinančias dienas dėl e, stebėsenos misijos į Ukrainą pasiuntimo. Tai būtų puikus pirmasis ženklas imantis pirmųjų veiksmų tos įtampos mažinimo link. Nežinome, ką paskelbs Putinas rytoj, kreipdamasis į Dūmą dėl Krymo situacijos. Jis gali pasielgti labai įvairiai, tačiau teisės aktai, kurie svarstomi ir kurie turėtų leisti Rusijai pri jungti trečiosios šalies dalį, kurios vyriausybė Rusijos federacijos laikymų, e, e, e, manimų yra pagrista, teisėta, pažeistų tarptautinę teisę, pradedant nuo jungtinių tautų hartijos, jau nekalbant apie kitus instrumentus. Taigi, kaip sakė anksčiau kalbėjęs kolega, situacija klostėsi nuo klausimų susijusių su ekonominė integracija ir priejo iki politi akivaizdžios politinės konkurencijos e, keliančios grėsmę saugumui. Pirmąjį kartą nuo šaltojo karo pabaigos susidurėme su e, rimtais e, Helsinkio pakto pažeidimais kuomet teritorinis vientisumas yra kvestionuojamas. Ir svarstoma galimybė pakeisti sienas vienašališkai ir įsikišus kariniams pajėgoms. Tai yra nauja situacija reikalaujanti rimto atsakymo. Kolega Peter Balaš e, labiau kalbės apie istoriją ir konkrečius iššūkius ekonominė prasme. O aš norėčiau pasakyti, kad nors jūs sakote, kad Europos Sąjunga tai nulėmė per savo priekybos politiką, kurią taikome su partneriais visame pasaulyje, taip pat kaimynais. Ir nors akivaizdu, kad susitarimai buvo labai ambicingi, tačiau Paprasta, paprastas tų susitarimų pagrindas yra tas, kad ten kalbam apie netarifinės kliūtis ir kad reikia sumažinti tuos, jeigu bus sumažinti tarifai ir jų iš vis nebeliks, tuomet nebeliks ir kvotų. Ir kad standartai būtų taikomi vienodi įvairių šalių produktams, kad jie lengvai galėtų būti siunčiami iš vienos ekonomijos erdvės į kitą. jei tai įmanoma su kitais partneriais pasaulyje, kodėl tai neįmanoma su kaimynais? Kai pradėjome dėrybas su Ukraina 2007 metais, e, negalėjome numatyti šitokio įvykių susiklostimo. Kai pradėjome 2003-aisiais kaiminysės politiką, taip pat to nebuvo įmanoma numatyti. Kai pradėjome rytų partnerysę 2009-aisiais, jau galima buvo tai nuspėti, bet taip pat buvo žinoma, kad Ukrainos žmonių ambicijos e, buvo išreiškiamos įvairių partijų radoje, palaikomos buvo įvairios administracijos, įvairių įsitikinimų administracijos. Ir rytų Ukrainoje buvo e, žymus lyderiai, taip pat buvo paisoma įvairių ekonominių interesų. Buvo akivaizdu, kad jie norėjo būti ES dalimi. Ir nors to tuo laiku nebuvo įmanoma užtikrinti, jie norėjo bent jau būti asocijuoti e, ES nariai, bent jau ekonomiškai integruotis. Taigi politinė prasme mums visą tai dabar kelia svarbiausią klausimą ar yra paisoma demokratiškai išrinktų vyriausybės, ar reikėtų gerbti demokratiškai išrinktos vyriausybės valios, ar grįžti į XIX amžių ir vadovautis ekonominiais interesais ir paisyti stipriųjų valios. Tai dabar yra esminis užsienio ir saugumo politikos iššūkis Europos Sąjungai. Europos kontinente ir dar toliau, nes jeigu šis požiūris, su kuriuo dabar laikomasi, taps pavyzdžių, kaip spręsti įvairius klausimus, tuomet tai kartosis ne tik Rusijos federacijoje, bet ir kitose šalise. Taip pat karinė prasme stipriose šalise ir todėl Europos Sąjunga e, priemė griežtą poziciją ir šiandieną buvo taryboje priimtas sprendimas pirmą kartą numatyti ribojančias priemonės prieš Rusijos federaciją. Įvairūs e, atsakingi pareigūnai iš teisėkuros srities, taip pat kariniai pareigūnai atsakingi už situaciją nukentės nuo šių sankcijų. Tai yra stiprus signalas. Mes visada e, susilaikydavome nuo sankcijų. Anksčiau sankcijų prieš e, Rusijos federaciją, nepaisant įvairių e, raginimų, įskaitant ir šio parlamento raginimų, pavyzdžiui, Magnitskio sąrašo atveju. Tačiau tai dabar ši situacija laikoma labai rimta, reikalaujančia rimto atsakymo. Mes dabar esame taip vadinamoje antroje fazėje. Tikimės, kad žinia bus aiški, kad Rusija neturėtų aneksuoti Ukraino, e, Krymo, jei nebus atsižvelgta į šį raginimą, bijau, kad teks imtis ir kitų žingsnių kovo 6 tai vadovai pranešė. Taip pat buvo pasirašytas asociacijos susitarimas su Ukraina. Taip pat buvo patvirtintos politinės nuostatos, turėt, kurios turėtų pasiūsti aišku politinį signalą Ukrainai tokiu sunkiu laikotarpiu. Ir galutinėme baigiamajame akte taip pat kalbama apie tai, kad e, Ukrainos valdžia įsipareigoja pasirašyti visą susitarimą. Ir nors Europos Sąjunga niekad negalvoja apie įtakos zonų praplėtimą, mes tikime bendradarbiavimu manome, e, tikime investicijomis ir galimybėmis visiems. Ir buvęs prezidentas Janukovičius mums sakė, kad 60 procentų ukrainiečių pramonės priklauso rusams. Mums anksčiau tai nebuvo žinoma. Galiu tik pasakyti, kad šios įmonės iš tikrųjų galėtų pasinaudoti laisvą prieigą prie Europos Sąjungos rinkų, jeigu būtų taikomas šis susitarimas. Ir kolegos paaiškins prieky, preferencinės priekybos priemonės, kurios taip pat turėtų naudos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad politika po Rusijos atžvilgių pastaraisiais sunkiais metais gali būti apibūdinama iš vienos pusės kaip e, rytų partnerystės partnerių gazdinimas. Kolega labai aiškiai apibūdino tas, e, tuos gazdinimus. Mes e, stengiamės palaikyti savo partnerės, tačiau noriu pabrėžti, kad čia mes nesiekiame kurstyti įtampos su Rusija, bet tai kaip tik giliname e, savo partnerystę pasirašydami asociacijos susitarimus, mes e, dedame visas pastangas siekdami panašių tikslų, pavyzdžiui, normų ir standartų harmonizavimą įvairiose sritise, nes tai yra būtinas reikalavimas, norint, kad naujos pramonės Rusijoje plėtotųsi ir turėtų prieigą prie mūsų rinkos Ir taip pat Europos investicijų bankas yra paskolinęs milijardą eurų per praėjusius metus MVI skatinimui. Mes labai aktyviai rėmėme 2012 Rusijos prisijungimą prie BPO ir PPO. Visa tai buvo sustabdyta dabar ir Sausio mėnesį vyko labai svarbus viršūnių susitikimas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama dvigubam iššūkiui, kaip gilinti strateginę partnerystę tarp ES ir Rusijos, atsižvelgiant į priklausomybę Ir įdomu, kad Rusija tiek daug dėmesio skiria savo ryšiams su Ukraina, kuri sudaro 5 procentus jos priekybos ir nusisuka nuo ES, kurios, kuri sudaro daug didesnę priekybos dalį su Rusija. Taigi, mes sieksime atnaujinti dėrybas dėl naujos pagrindų sutarties susitarimo, taip pat formaliai, formalių konsultacijų metu konsultuoti su Ukraina dėl Rusijos pramonės. Kolegos apie tai dar pakalbės, tačiau aš aiškiai norėčiau pasakyti, kad bendra perspektyva yra sukurti laisvos priekybos zoną tarp ES ir Muitų sąjungos ir pasiekti Tai, kas anksčiau buvo apribuota tik ES ir Rusijos santykiais, būtent sukurti bendrą ekonominę erdvę, bet visa tai turi remtis e, principų, kad pačios nepriklausomos šalis turėtų galėti apsispręsti dėl to, kokius ryšius jos nori palaikyti su Rusija ir jos muitų sąjunga ir su Europos sąjunga. Tai būti laisvas šalių apsisprendimas ir negalima leisti, kad tokį pasirinkimą primestų kokios nors šalims, šalies prezidentui. Ačiū. Labai ačiū, panas Balaš. Ačiū pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta apie ekonominius ir priekybos santykius tarp Rusijos, e, Europos Sąjungos ir valstybių tame regione. Ir aš Norėčiau dabar pristatyti tų santykių pobūdį, jų specifiką ir skirtumus. Dabar mes kalbame apie eks-sovietinės, buvusias sovietinės respublikas, kurios e, e, palaiko labai aktyvius ekonominius santykius Sovietų sąjungos teritorijoje, net ir po to, kai užmesgė, įsikūrė nepriklausomas valstybės, mm, net ir po to buvo nuspręsta išlaikyti NVS valstybių pagrindų e, laisvos priekybos mechanizmą tarp būsų Sovietų sąjungos respublikų. Tai yra visiškai suprantama ir mes iš Europos sąjungos pusės be abejo visuomet remiame tokius susitarimus ir jų ketinimus. Mm, NVS ir Europos Sąjungos laisvos priekybos susitarimas yra e, išsirutuliojęs į daugia šalę laisvos priekybos zoną. 20 metų jau tokia sistema galioja. Bet e, bendrai galime pasakyti, kad santykiai pradėjo stagnuoti per pasarosius 20 metų. E, tame mechanizme dalyvauja tik tai prekių prekyba apie nieką kitą nekalbame, tik apie prekes, nekalbame apie ekonominį bendradarbiavimą, apie investicijas, apie paslaugas. Labai neplač, ne, nesmarkiai yra kalbama apie netarifinės priemonės, e, suprantame, kad dėl to dabar iškyla kliūtys prekybai. O kai kalbame apie Europos Sąjungą, mes savo ruoštų kaip tik sukūrėme rytų kaiminystės politiką, reaguodami į mūsų partnerių interesus – E, pirmas pagrindinis partneris, stambiausias partneris buvo Ukraina. Su Ukraina mes pradėjome dėrėtis dėl išsamios laisvosios prekybos sutarties dar 2007 metais. Tos dėrybos e, gana sklandžiai vyko ir nuo pat pradžių buvo visiškai aišku, kad e, tie priekybos santykiai bus modernus, jie apims visas mano išvardintas rytis ir taip bus galima iš esmės pagerinti ES ir Ukrainos santykių pamatą. Rytų partnerystė įformino e, politiką atitinkamą ir su kitomis valstybėmis, ne tik su Ukraina, vadovantis tais pačiais principais ir tikslais, kurie buvo numatyti dar 2007 metais, kai buvo tariamas su Ukraina dėl santykių ekonomikos rytie. Dar buvo įtrauktos penkios potencialios rytų partnerės, Atitinkamai buvo pradėtos dėrybos su trimis iš jų - su Moldova, Gruzija ir Armenija. Praėjus dviems mėnesiams po sprendimo 2009 m. pavasarį dėl rytų partnerystės politikos įkūrimo, ganas taiga pasikeitė padėtis 2009 m. birželio mėnesį Rusija ir kitos dvi valstybės, Kazahstanas ir Baltarusija, nusprendė steigti savo muitų sąjungą greta tų trijų e, valstybių ir toje muitų sąjungoje būtų palaikomi glaudesni santykiai negu NVS bazėje. Tačiau labai smarkiai skyrėsi ES požiūris ir Rusijos pasirinktas požiūris, kuriuo vadovavosi ir jos dvi partnerės. Mes visą laiką sakėme, kad būtų kuriama laisvos priekybos sistema. Tai leido uh, sukurti tokius pat santykius uh, kaip ir su daugeliu kitų partnerių, laisvos priekybos partnerių. Uh, E, tokių partnerių yra daug ir valstybė, kuri pasirašo laisvos priekybos sutartį su vienu partneriu, lygiai taip pat gali tokį sustarimą pasirašyti su kitais partneriais, e, kurie yra panašus arba tie sustarimai yra panašus arba jų sąlygos yra tokios pat netgi. Prekybos politika neriboja prekybos partnerių suverenumo. Muitų sąjungoje taip nebuvo. Muitų sąjunga jau savaime suprantama yra viena šalių santykių pagrindų sukurta ir teisiškai ar techniškai partneriai negali užmėgsti paralelinių laisvos prekybos santykių su kitomis valstybėmis. Taigi tiek aš galėjau pasakyti apie e, sprendimą e, priim, sukurti tą muitų sąjungą. E, sprendimo pasirinktas laikas buvo gana įdomus. Praėjus dviems metams E, po šio sprendimo Ukraina, ES e, nusprendė su Ukraina atkurti santykius, bet Rusija paskelbė, kad e, Ukraina negalėtų to daryti, nes ji yra Muitų sąjungos narė viena vertus, o kita verta Muitų sąjungos pobūdis to neleidžia padaryti, neleidžia užbaigti laisvos prekybos dėrybų su Europos sąjunga. ES požiūrių tai buvo labai apgailėtinas faktorius, kadangi mes nuo pat pradžių skatinome rytų partnerius kurti santykius su Rusija ir kitais tradiciniais NVS partneriais. Ir pagal NVS laisvos priekybos santykių mechanizmą tai būtų buvę visiškai įmanoma. Tai būtų leidę ne tik užmėgsti santykius, bet ir juos pagilinti, išplėsti, apimant prekes, paslaugas, E, investicijas, e, valstybės viešuosius pirkimus ir e, kitas bendradarbiavimo rūšis. Taigi tas pasirinkimas dar kartą rodo, kad ne tik Europos Sąjunga Bet ir Rusija pradėjo vertinti ekonominį bendradarbiavimą kaip geopolitinės konkurencijos elementą. Net galėtume pasakyti, kad Rusijos akimis tai buvo dominavimo uh, užtikrinimo faktorius. ES ir Rusijos santykiuose, nepaisant visų pokyčių, Rusija didelių problemų nekeldavo iki pat praėjusių metų. E, ypač, žinome, nebūdavo kalbama apie santykius su kitomis e, valstybėmis partnerėmis, kaip, pavyzdžiui, su Ukraina. Su Rusija kiekvienais metais vyksta aukščiausio lygio susitikimai, tai yra tarsi išimtinė valstybė lyginant su kitomis partnerėmis. Vyksta ekonominiai, prekybiniai, ekonominės prekybos konsultacijos, yra bandoma įvertinti neigiamą įtaką. E, Rusija, tiesą sakant, niekada nekėlė rimtų problemų dėl ES santykių su kitomis rytų valstybėmis. Tarybos e, vyko be jokių rimtų sunkumų ir su Ukraina jos turėjo būti užbaigtos 2011 metų pabaigoje. Tai jau buvo prezidento Janukovičiaus valdymo metu. Bet net ir tada e, jokių rimtų problemų neiškilo, bent jau kiek mes žinome. Problemos e, atsivėrė tik praėjusią vasarą. Nei iš šio, nei iš to išgirdome, kad Rusija pradėjo taikyti visą eilę priemonių Ukrainai, ne tiek tarifinių priemonių, kiek kitokių. Ir Rusija, reikia pasakyti, E, pradėjo taikyti ir netarifinės priemonės, techninės kliūtis, stiprino, griežtino muitinės apribojimus. Ir dar buvo pritaikyta daugybė visokių priemonių, kurios mūsų akimis, pasaulio priekybos organizacijos akimis buvo nelegalios. Rusija, e, kaip žinia, yra ir APP e narė. Atsiprašau, ir pasaulio priekybos organizacijos PPO narė. Ir mes žinome, kad tokios panašios priemonės kaip Ukrainos atžvilgių buvo pritaikytos ir Moldovos bei Gruzijos atžvilgių. Rusija vis sakė, kad tos priemonės yra pagristos. Mes iš ES pusės visuomet turėjome nemažai abejonių dėl tų priemonių pagristumo, tačiau e, pastebėjome, kad skirtingų priemonių intensyvinimas e, labai glaudžiai buvo susijęs su ekonominiu santykių gilėjimu. Praėjusiu metu vasarą Ukrainai buvo pritaikyta visai lė priemonių, staiga buvo išsiaiškinta, kad ukrainietiškas šokoladas turi kenksmingų medžiagų ir todėl jį reikėjo nustoti importuoti. Nei šio, nei iš to maisto produktai, kurie Rusijos rinkoje buvo dešimtis metų pardavinėjami, tapo pavojingi sveikatai staiga Ukrainos produktai nebetenkino Rusijos techninių reikalavimų ir visa tai tęsiasi iki pat lapkričio mėnesio, kai Ukraina nusprendė pasirašyti e, vadovaujant Janukovičiui atsiprašau, e, nusprendė nepasirašyti E, asociacijos ir prekybos sutarties Europos Sąjunga. Ir kas atsitiko po to, kai tas sprendimas Janukovičius valdžios buvo priimtas. Ukrainietiški produktai staiga tapo sveiki, kokybiški, visos priemonės prie sienos buvo panaikintos. Ukraina vėl galėjo eksportuoti į Rusiją iki pat šių metų vasario mėnesio, kai iš naujo iškilo įvairiausi sunkumai ir mes sugrįžome prie rūpjūčio padėties. Vėl ukrainietiški produktai tapo kenksmingi Rusijos vartotojai. Turbūt daugiau komentarų ta tema ir nebereikia. Galime suprasti, kaip Rusija naudojasi ekonominėmis priemonėmis savo partnerių atžvilgių. Ir baigdamas aš norėčiau labai trumpai paminėti, ką, kokios įtakos tai turės ES ir Rusijams santykiams. Kaip aš jau sakiau, nuo 2012 metų rūpjūčio mėnesio e, Rusija yra PPO narė. 18 metų truko dėrybos dėl e, Rusijos narystės pasaulio priekybos organizacijoje, pagal pavyko ją įspi, užbaigti tas dėrybas, e, buvo liberalizuota nemažai rinkos elementų, nauji reglamentai buvo priimti, tačiau Nuo pat pradžios buvo aišku, kad Rusija taiko labai griežtas protekcionistinės priemonės, ypač tokiuose jautriuose sektoriuose kaip žemės ūkio produkcija, automobilių transportas, e, žemės ūkio technika ir daugelis kitų sričių, kuriuose buvo pritaikytos e, e, tokios pat priemonės, kaip kas aš išvardinau Ukrainos atžvilgių. Rusija E, yra beprecedentiškas atvejis, praėjo nepilnai vieneri metai e, po, atsiprašau, praėjus vieneriems metams po Rusijos e, įstojimo į pasaulio priekybos organizaciją. Jau iškilo sunkumų. Per pirmosius metus dėl vadinamojo medaus mėnesio laikotarpio nebuvo galima kelti jokių bylų, jokių priemonių taikyti. Bet dabar matome, kad yra užmėgstas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Rusija nenorėjo prisimti jokių didesnių įsipareigojimų prekybos ir ekonomikos rytyje, o tai yra mūsų santykių labai didelė dalis. Ir galiausiai dėl e, to Lisabonos iki Vladivostoko tikslo. Vėlgi tas tikslas buvo labai gražus ir mes iš ES pusės būtume labai norėję, kad jo santykiai e, būtų e, sutvarkyti, bet e, pastarojų metų išriškėjo nemažai politinių aspektų. Ekonominio prasme Rusija nepadarė daug, kad patenkintų visą sąlygą susijusiu su šiuo projektu. Uh, Rusija blokuoja santykius su kita valstybė Kazahstanu, yra Muitų sąjungos narė. E, muitų sąjungoje yra iškelti e, tokie griežti tarifai, kurie pažeidžia PPO sistemas. Todėl dabar mes turim pasakyti apskritai, kad e, muitų sąjunga negali būti suderinama su narystė PPO. Lisabonos Vladivostoko santykių planas reikštų, jeigu jis būtų įgyvendintas, kad būtų atveriamos rinkos. Tačiau dabar iškyla labai rimtų abejonių, ar iš tiesų dabartinėmis sąlygomis Rusija gali, su Rusija būtų galima tą padaryti. Bet jeigu padėtis pasikeistų politinė ir ekonominė prasme, tai mes iš ES pusės labai mielai eitumėm tą kryptimę. Ačiū. Well, thank you very much. Labai ačiū. Man atrodo, kad jūs žinote, jog tai, ką ką tik pasakėte, tiesiog pabrėžia būtinybę iš esmės padiskutuoti apie mūsų e, instrumentų susijusių su rytų partnerystė veiksmingumą. Krymas, kaip ir arabų pavasaris, tikrai gali turėti didžiulį poveikį. Mes turėtumėme viską, turime e, žvelgti ne tik iš biurokratinės, bet ir iš politinės, strateginės pusės. Reikia kalbėti ne vien tik tais apie e, santykius su Rusija. Problema, ko gero, yra tai, kad Rusija niekada rimtai nevertino buvusių sovietinių respublikų nepriklausomybės. E, Ir kažkaip, galbūt pasiviai, mes Rusijai leidome užimti e, tam tikrą prioritetinę poziciją. Na, išskyrus tik tais e, Baltijos šalis. Mes turėtumėm peržiūrėti savo santykių politiką. Uh, Dabar matau, kad yra nemažai kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Visų pirma, pane Liupčiava. Panašu, kad jūs prašėte žodžio. Jeigu neprašėte, tai nieko tokio. Taip, aš turiu keletą klausimų. Hmm. Norėčiau kalbėti bulgarų kalbą. Taigi prašau užsidėti ausines. Mes kalbame apie santykius tarp Rusijos ir ES ir mano klausimas būtų štai koksai. Ar mūsų ekspertai. Beje, prieš tai dar norėčiau padėkoti už prezentacijas, už komentarus, jie buvo tikrai labai naudingi. Dabar mano klausimas. Ar mūsų santykiai su Rusija e, buvo tinkami nuo e, pat rytų partnerystės proceso pradžios. Ką apie tai mano ekspertai? Kaip Rusijos reakciją būtų galima interpretuoti? Mes kalbame apie tai, e, kaip vyko visas šis procesas, rytų partnerystės procesas, ko iš jo tikėjosi Rusija. Galbūt mes kažką pražiūrėjome, palaikydami santykius su Rusija o taip pat ir formuodami savo rytų partnerystės politiką, galbūt e, į kažką neatsižvelgiame. Man atrodo, kad e, mūsų svečiai savo prezentacijų metu apie tai nekalbėjo. Taip pat noriu pasiteirauti, ką Jūs manote apie ekstremistinės partijas, kurios veikia Ukrainoje. Kai kurios iš tų partijų turi savo atstovus vyriausybėje. E, šių partijų veiksmai Kokie jie buvo, e, kaip jie įtakojo e, Ukrainos e, išorės santykių politiką, taip pat ir priekybos politiką. Nepamirškime ir šio aspekto. Dėkoju toliau ponas Tenek. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija mano, kad tos sankcijos, kuriamis gražina ES, tiesiog reikš, kad E, turtingi ir takingi pareigūnai tiesiog nebegalės apsipirkti e, vakarų Europos šalyse, pavyzdžiui, mano šalyje. Bet be abejo, stambiausi verslo rykliai jau perkelė savo lėšas kitur į kitas jur, jurisdikcijas. Taigi, nežinau, ar tokios sankcijos pagėdingo e, Krymo referendumo pasiteisins. E, apklausa atlikta anksčiau rodo, kad tik 41 e, e, procentas Krymo gyventojų norėjo prisijungti prie Rusijos, dabar jau tie skaičiai yra 97 procentai, viskas panašėja į Šiaurės Koreją, taip pat Sevastopolį, aš tai balsavo 123 procentai rinkėjų. Taip pat Putinas vykdo ir labai galingą propagandą taip formuodamas e, visuomenės e, e, nuomonę po šaltojo karo. Man atrodo, kad ši šalis ir jos vyriausybė susilauks izolacijos. Bet mano klausimas svečiams būtų galbūt šiek tiek kitoks. Galbūt ir pavyks e, Rusiją atgrasyti nuo planų užgrobti likusią Ukrainos šalį, bet ko gero vis tiek Ukraina niekada nebebus tokia vieninga kaip anksčiau siekti e, euroatlantinės partnerystės. Taigi, e, Putinas e, gali e, pakeisti ukrainiečių nuomonę, kaip kad atsitiko e, Kryme ir Ukrainoje nebebus teisės viršenybės. Matėme, kas atsitiko su Janukovičiumi, su Putinu ir aš savęs teiraujuosi, o kas atsitiks toliau, ką toliau e, gali daryti e, e, Rusija. Pažiūrėkime į Moldovą. Moldovos vienoje srityje įvyko referendumas prieš porą savaičių ir ten taip pat buvo nuspręsta, kad reikia siekti dalyvavimo Eurazijos muitų sąjungoje. Tai gal kitas taikinys bus e, arba Padniestrė, arba Gruzija, arba Armenija. E, šios šalis taip pat buvo raginamos Vilniuje nepasirašyti e, susitarimo. Kaip Jūs manote, kas bus kitas tikslas postsovietinėje erdvėje? Nors ES atsakas kol kas buvo labai silpnas, galbūt JAV E, reaguos griežčiau, nes JAF netai priklauso nuo e, Rusijos energijos ir dujų. E, buvo štai pritaikytos sankcijos Iranui, JAF pritaikė labai veiksmingas sankcijas Irano bankiniai sistemai, dėl to Iranas vėl pradėjo dėrėtis. Taigi galbūt JAF taikys griežtesnės sankcijas negu kad europiečiai. Ir dar viena pastaba Nepamirškime ir Rusijos opozicijos. 50 tūkstančių rusų išėjo gatves e, protestuodami e, prieš e, Rusijos veiksmus Kryme. Taigi Rusija yra ne vien tik tais Putinas, yra ir kita Rusija. Ačiū. Dėkuoju, dabar žodis kitai kalbėtojai, prašyčiau nekalbėti ilgiau kaip tris minutės. Taip, ačiū. Aš norėčiau pateikti dvi pastabas. Visų pirma, buvo pasakyta, kad Rusijos išorės santykių politika yra ne tik tais jėgos demonstravimas, bet ir silpnumo apraiška. Kaip Jūs manate, Rusija nepasijaus dar labiau pažeminta, jeigu bus atšaukiami aukšto lygio ES ir Rusijos susitikimai? Kaip Jūs manate, ar Rusija to tikėjosi ir kaip Jūs manate, ar Rusija bijo tokio pažeminimo? Dar vienas pasta, pastebėjimas. Buvo kalbėta ir apie Rusijos vietą Europoje. Aš norėčiau pastarauti, o kaip Rusija mano, kur jos vieta Europoje? kur yra tos skiriamosios ribos. Tai yra labai svarbu, kur Rusija mato tas e, e, ribas Europoje ateityje. Dėkoju toliau, ponas Vuljanič. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pateikti porą klausimų, galbūt jie ir retoriniai, bet jau jie mane kamuoja keliat, nemažai laiko. Tikrai norėčiau, kad ir apie tai būtų padiskutuota. ES nepripažins nelegalaus referendumo, kuris panašus į korejietišką nepripažins to Krymo referendumo, bet ką tai reikš? E, kokį poveikį tai turės Krymo nepriklausomumui? Ar, pavyzdžiui, e, Krymo gyventojams bus taikomi tam tikri vizų suvaršymai ir panašiai? Antra pastaba. E, Rusija niekada neiškel savo karinių bazių iš Krymo. Uh, E, tikriausiai visi suprantate, kad ne rytoj ir ne šiandien e, tai nebus padaryta. Tos bazės Kryme yra jau kokiu 50 metų. Kaip tai įtakos e, Ukrainos perspektyvas prisijungti prie NATO ar Europos Sąjungos, kas atsitiks su Ukrainos teritoriniu integralumu, jeigu ten bus rusų karinių bazių. Dar vienas pastebėjimas dėl e, tam tikrų asmenų e, pinigų išaldymo. Kieno lėšos bus išaldytos? Ar e, tų asmenų, kurie balsavo už Krymo prisijungimą prie Rusijos? Ar tai neprieštarauja mūsų supratimui apie Krymo suverenitetą. Ir dar vienas klausimas. Kokios apimties bus valstybių narių taikomos sankcijos, jeigu situacija nepagerės? Ar kas nors tikrai užsuks dujų kranelius? Ačiū. Pana Severina. Uh, um, I, uh... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasitirauti mūsų svečių štaiko. ko. Ar jūs nebijote, kad dabar mes e, susidurėme e, su pavojimi tapti mūsų pačių retorikos e, kaliniais? Kodėl aš taip sakau? Man susidaro toks įspūdis, kad šioje diskusijoje tiesiog vyksta ideologinis mokymas. Aš tokia, tokių ideologijų girdėjau, kai buvau jaunas, komunistinėje Rumunijoje, apie tai irgi buvo, buvo kalbama, kad kas yra teisus, kas yra neteisus. Dabar mes vėl kalbame apie tai, kas teisus, kas neteisus. Be abejo, mes patys esame visą laiką teisus, bet e, nieko nedarome e, E, bandydami gyvendinti savo tikslus. Mes tik kalbame apie tos tikslus, bet nemobilizuojame išteklių. Ir dabar noriu pasiteirauti ekspertų, kaip Jūs manote, ar 21 amžiuje politika vykdoma nebe interesų vardan, nebesiekiant valdžios? Ir jeigu iš tikrųjų taip jau ir yra, jeigu viena žaidėja, pavyzdžiui, Rusija, nenori e, e, dalyvauti žaidime, iš kurio e, turėtų naudos visi, ar mes galime e, išvengti dalyvavimo tokiame žaidime. Ir galbūt mums reikėtų įvertinti savo išteklius ir savo galimybes, tikinti Rusiją atsižvelgti mūsų poreikius Ir šiame kontekste, kaip Jūs manote, ar tos sankcijos, apie kurias dabar kalbame, yra pakankamai griežtos tam, kad jos nustelbtų pono Putino paskaičiavimus? Ar tos sankcijos pakankamai griežtos, kad priverstų Putiną apsigalvoti ir žingsnį atgal, o jeigu ne, Tai ar jums netrodo, kad galbūt reikėtų iš, iš tikrųjų pradėti dėrėtis, siekti strateginio susitarimo, kuris mums leistų uh, gyventi kartu, kiekvienam siekiant savo interesų. Ir dar vienas klausimas. E, Tarybų sąjungos e, subirėjimo Rusija bando išlaikyti savo dominuojantį vaidmenį. Na, bet ko gero, e, Rusijai nepavyko integruotis. Ir dabar, ką bando padaryti Rusija, ji bando įgauti tokio svarbiaus žaidėjo statusą. Ir be abejo, tai gali paveikti ir mūsų interesus. Kaip Jūs manote, ką mes galime padaryti, Atleiskite, kalbu per ilgai, bet dar pastirausiu, kaip Jūs manote, ką galime padaryti mes tam, kad dėrėtumėmės dėl to statuso, kurio e, šiuo metu e, Rusija siekia globaliame pasaulyje. Ačiū. Kaip e, tarptautinių santykių profesorius, manau, kad politinis realizmas yra vienintelis tinkamas mąstymo būdas. Politinis realizmas visada išlieka. Dabar prašyčiau ekspertų atsakyti. Kiekvienam skiriamos penkios minutės. Penkios minutės kiekvienam. Taigi, poniai Volčiuk dabar žodis. Dėkuoju. Dėkuoju už puikius klausimus ir pastabas. Pradėsiu nuo platesnio vaizdo. Turbūt dabar mes stebime e, Sovietų sąjungos žlugimo antrąją dalį. Ir Ukraina tampa spektaklio vieta. Taigi, matome, kad iškyla tautybės ir valstybingumo klausimai, kurie ir paskatino anksčiau Sovietų sąjungos žlugimą. Pagrindas yra tas, kad dabar yra trys šalis kurios labiausiai tikėtina e, pasi, pasirašys asociacijos susitarimus, visos turi e, autonominius regionus, norinčius atsiskirti. Ir Sovietų sąjunga taip pat turi ir brandolinę galę ir ji tikrai nepakei, nepasikeitė ir tokiu būdu pakenkė savo interesams. Prieš dvi savaitės buvau Armenijoje ir nustebau, Nes nors ir praėjo penki mėnesiai po Armenijos prezidento sprendimo, kiekviena Armenijos ministerija kalbėjo su, su bendradarbiavimas Europos Sąjunga, o ne Eurazijos muitų sąjunga. Nepaisant to sprendimo. Jie nieko apie tai nežino ir nenori sužinoti smulkmenų. Tai parodo, kokia patraukliai yra Europos Sąjunga. Tačiau reikėtų daug daugiau pagalvoti apie Rusijos poziciją rytų partneri, partnerių e, prasme. Reikėtų pagalvoti apie geopolitinį aspektą reikia daug geriau suderinti susitarimus ir perdėlioti prioritetus. Jeigu atsižvelgsime į tai, kad priekybos susitarimai, e, juose nebuvo įvertinti prioritetai. Reformų priemonės taip pat nebuvo išdėliotos prioritetinė tvarka. Žinome iš visos, visų analitinių e, duomenų, kad susita, tokie prekybos sustarimai yra naudingi. Tačiau, aišku, jiems reikia trumpalaikių investicijų. Tačiau yra priemonių minimizuojančių tuos, tuos išlaidas. E, Moldavijos, Ukrainos gamintojai negali dabar atitikti bent per pusę tų standartų. Ir tu, Ukrainoje, pavyzdžiui, pietų ir rytų Ukrainoje tie priekybininkai negali prisimti tokių kaštų. Pakalbėsiu taip pat ir apie e, rytų ir vakarų ir pietų Ukrainą, kurgi Rusija liausis. E, Noriu pakalbėti apie baisiausią scenarijų. Tikiuosi, kad jis neįvyks, bet e, mes matome. Na ir aš. Daugelis mūsų, mano kolegų besispecializuojančių Rusijos klausimuose sako, kad šis scenarijus e, buvo rengiamas labai ilgą laiką prorusiško judėjimo skatinimas ir separatistinis scenarius nėra nieko naujo. Bet e, yra dabar dar daug neužbaigtų, neišspręstų klausimų. Ir norinčių atsiskirti regionų klausimas, pažvelgus į žemėlapį Padnestrę, Ukrainą, Taigi, šis, tai yra vienas scenarius, o dujų vamzdynai taip pat svarbus. Ne tik dėl to, kas juos kontroliuoja, bet taip pat ir dėl to, kad juos galima susprogdinti. Mes turime žiūrėti, kas e, atsitiktų, jeigu e, tie dujotiekiai E, būtų uždaryti arba sproktų ir staiga Rusija turėtų apeiti Ukrainą. E, mes e, jau dabar matome, kad kai kurios tarnybos nustojo transliuoti Rusijai, nesupranta, kad labai daug padaryti reikia jau čia. Labai ačiū. Dr. Keisė. Daktaras Keisė. Kasė. Ačiū, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Uh, kaip išvengti to veikimo, e, kuris niekam nenaudingas. Ilgalaikėje perspektyvoje mes turim kalbėti apie pasitikėjimo kūrimą ir nereikia nurodyti, kas kaltas ar nekaltas ar kas už ką atsakingas. Tokia padėtis susidarė per ilgą laiką ir dabar yra labai svarbu susidarė, e, susidaręs mentalitetas. Labai ilgą laiką Rusijos vyriausybė propagavo E, tokią padėtį, kokią matome dabar, o kai kalbame apie kaltę, reikia pasakyti, kad ilgai bandama buvo dėrėtis dėl sprendimų, bet e, dabar suprantame, kad ilgalaikėje perspektyvoje vis tik reikės kalbėti apie pasitikėjimo sukūrimą ir kokio uh, E, kaimyno Rusijai reikia. Rusija atrodo vis dar kovoja su savo imperinės praeitie šešėliu, jaučiasi pažeminta ir e, dabar sankcijos, kurias mes įvedame, dar labiau susilpnins Rusiją. Kita vertus, man atrodo, neišvengiama, kaip aš jau bandžiau pradžioje pasakyti, tas sankcijas primesti, nes buvo pažeista tam tikra riba, kurio ir to mes negalime toleruoti Europos kontekste. E, Milijonas žmonių Euromeidane buvo susirinkę, bandė nuversti korumpuotą nelegalų uh, režimą, valdžią. Taigi mes turėjom vienai per kitaip reaguoti. Labai svarbu suprasti, kad Rusija negali to vertinti kaip jos pozicijų silpninimą tarptautinėje arenoje, nes mes turim galvoti apie kitokias bendradarbiavimo rūšis. Kai kalbame apie realizmą, tai yra labai svarbu, kalbant apie tarptautinius santykius, turime suprasti, kad e, labai svarbu yra iš anksinės nuostatos. Tas e, pasikeimo kūrimas gali jas pakeisti. Aš nežinau, ar įmanoma bus tą pasikeimą sukurti su Putinu, bet aš manau, kad mes turim palaikyti ryšį ir su kita Rusija. Taip pat manau, kad Putino politika gali atsisukti prieš jį patį, nes, kaip sakiau, Rusija yra daug silpnesnė nei kad apsimeta. Ekonomiškai labai pažeidžiama. Matome, kad rublis ketvirtadaliu nusmuko nuo krizės pradžios ir tai Rusijai atsilieps. Taigi galima tikėtis, kad situacija pasikeis ir todėl, kad Rusijos verslo bendruomenė darys spaudimą valdžiai. Nes ir Europos sankcijos mm, nuskriaus Rusiją. Kai dėl ekstremistinių partijų Ukrainoje Aišku, Rusijos propaganda tuo labiausiai remiasi. Aišku, negalima nuneikti, kad kelios radikalios grupės iš tikrųjų aktyviai reiškėsi. Yra nacionalistinė partija, e, atstovavome vyriausybėje ir tai reikia apsvarstyti. Galbūt po prezidento rinkimų reikėtų e, vykti ir į Verhovnos rados rinkimus. Ir e, svarbu, kad ta vyriausybė būtų patikima, legitimi. Nes dabar yra keista situacija, kai parlamentas yra lygiai toks pat, kur, kurio dauguma palaikė Janukovičių. Dabar jie laikosi kitokios politikos. Situacija todėl yra nestabili ir nepalanki Ukrainos demokratiniai ateičiai. Taigi geriausia būtų, kad prezidentas paleistų parlamentą ir surenktų naujus rinkimus. O tai galėtų būti pirmas žingsnis, kuriant patikimą vyriausybę Ukrainoje. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Vigand. Pirmininkė, jeigu realizmo mokykla būtų vienintelė patikima mokykla, nesu tikra, ar mano šalis būtų buvusi suvienita, arba ar būtume patyrę ES plėtrą. Turime galvoti ir apie vertybės, bei apie demokratiją, e, įstatymų viršenybę. Visa tai yra susiję. Noriu pabrėžti, kad asociacijos susitarimai nėra tik priekybos susitarimai. Jie remiasi vertybėmis, kurios mus visus vienyje. Ir tai yra stipriausias vienijantis veiksnys. Kaip jau sakiau, šimtai tūkstančių milijonai ukrainiečių išėjo gatves ne todėl, kad jie taip myli Ukrainą, bet dėl to, kad Europos Sąjungą, bet dėl to, kad jie nori mm, išsivaduoti nuo korupcijos, įs, e, mm, nesažiningų įstatymų. Jie nori, kad jų valstybė jiems tarnautų. Visa tai yra pagrindų pagrindas. Jeigu norime būti realistiški, būkime realistiški, galvokime apie globalizaciją, bet turime būti pasirengę globaliai konkurencijai. Negalime e, išlikti ir, ir toliau mąstyti siaurai apie teritorinę konkurenciją. Tai svarbu ir Rusijai, ir Europos Sąjungai, todėl turime dirbti kartu jaunimas ir kiti piliečiai dabar yra tarpusavėje susiję visame pasaulyje. Jie žino apie realybę, žino, kad, kad, kad yra globali informacinė visuomenė, o ne tik TV propaganda. Atsakant į parlamentarų klausimus. Pirmą poniai Liukčiavai atsakysiu. Jūs kalbėjote apie ekstremistinių partijų įtaką. Noriu pabrėžti, kad vyriausybė buvo išrinkta konstitucinę daugumą 371 balso persvarą, įskaitant ir regionų partijos deputatus. Jai buvo pasiūlyta būti vyriausybėje, bet jie atsisakė, nes Ji mane, kad ateities rinkimuose jai pasiseks geriau, jeigu nepriklausys vyriausybei. Todėl turime būti atsargus ir nelaikyti uh, Mm, tos vyriausybės nelegitime. Bus prezidento rinkimai ir galbūt po tam tikro laiko ir parlamento rinkimai. Ponas Tanokas klausė, ar e, sankcijos yra tinkamos. Tik galiu pasakyti tai, ką jau sakiau. Valstybių vadovų ir užsienio reikalų ministrų nuomonė, tai yra tik pradžia, sankcijos bus e, įvedamos etapais. Nenorime įsitraukti į neigiamą procesą su Rusija. Norime palikti jai galimybę išeiti iš šios situacijos. Kaip buvo kalbama apie papildomas ir plačias pasiekmes santykiams ir ekonominiams santykiams tarp ES ir Rusijos federacijos. Ar Rusijos intervencija turi vienijantį poveikį į Ukrainai? Dabar bandymai destabilizuoti yra tikrai e, ženklus, tačiau jeigu bus laikoma, kad Krymas pas, paliko Ukrainą, tai pro europietiškos jėgos Ukrainoje tik sustiprės. Dabar situacija yra tokia, kad na, jūs sakote, kad JAV yra griežtesnė, jiems daug lengviau būti griežtiems, nes JAV e, santykiai, ekonominiai santykiai su Rusija ir su, su Ukraina nėra tokie tamprus. Tačiau politinė žinia yra lygiai tokia pati vertinant Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenumą. Pone Konmek sakė, kad reikia viską labiau numatyti į priekį ir pagalvoti, kaip Rusija vertina ir mato mūsų politiką. Tai rimtas pastebėjimas, nors mes esame įsitikinę, kad mūsų politika yra teisi turime bendradarbiauti su kolegomis Rusijoje, nes jie laiko, ta, kad ta politika yra nukreipta prieš Rusiją. Ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai galiausiai mums visiems tokia politika būtų naudingesnė, bet požiūris turi būti dinamiškas ir turime tikėti ir privačiu sektoriumi. Taip pat yra ir statiškas, stabilus požiūris dėl praeities įsipareigojimų. Tačiau toje situacijoje visi tik pralaimėtų ir nieko nelaimėtų. Privataus sektoriaus iniciatyvų galimybės dabar yra gana ribotos. Ponas Vuljanovič klausė labai konkrečiai, ar Ukrainos piliečiai galėtų mėgautis be vizių režimu, jeigu jie gyventų Kryme. Akivaizdu, kad Moldovos pilietis, kurie po kelių savaičių jiems nereikės vizų, jeigu jie turės biometrinį pasą, jie galės keliauti be vizų su tokiu pasu. Tas pats galios ir ukrainiečiams, kur jie begyventų. gyventų jeigu turės tokį pasą, nepriklausomai kokią kalbą jie kalba. Tai tokie būtų konkretus atsakymai į jūsų klausimus. Dėkoju. Politinis realizmas visų pirma reiškia galę. Gale arba yra rodoma per tankus, arba per patrauklumą. Tačiau taip pat yra ir skirtumas, kaip galima uh, pasinaudoti ES patrauklumo gale, kai kitoje pusėje tankai važinėja jūsų gatvėmis. Tai čia yra toks skirtumas tarp galios formų. Pagal mūsų logiką norint prisijungti prie ES, geopolitiniai argumentai taip pat tapo labai svarbus. Ne tik ES patrauklumas, bet ir geopolitinė situacija. Taigi yra kaip yra. Dabar ponas Balaš. Uh, uh, buvo pateikta visai lė klausimų ir jie jau buvo atsakyti. Todėl aš iš pradžių norėčiau gerbiamas pirmininkė paminėti, kad e, kalbame apie vadinamosios švelniosios galios prieš pastatymas stipriai galiai. Kaip žinome, ES e, labiau pasitikė švelniaja gale ir bando ją atskirti nuo ekonominės realybės, e, bet tuo pat metu e, bando sukurti politiką, kuri būtų patraukli socialinių ir ekologinių požiūrių. Ir mes norėtume nustatyti, kurios valstybės e, gali, nori bendrauti su mūsų, kaip partneriais, kas ne. Europos Sąjunga nereikalauja, kad valstybės partnerės įsitrauktų į muitų sąjungą. Ji nenori be pagrindo sukelti vilščių, kad kai kurios jos partnerės galės prisijungti prie ES. Tai daro didelį skirtumą. Labai svarbu, kad ES gali e, pateikti ekonominį modelį kuris būtų labai patrauklus kai kurioms valstybės ateičiai. Tai yra modernizacijos modelis, e, valstybių ekonomikos konkurencingumą užtikrintų jis. Žinome, kad naujai atsirandančios stiprios ekonominės valstybės e, verčia, stiprina konkurencinę kovą, e, o Rusija turi pritaikyti savo energetikos sektorių prie dinamiškai besikeičiančios ekonomikos. Dabartinė padėtis nėra gera vietiniams, vietiniams gyventojams, o partneriai rytuose labai aiškiai jau pastebėjo Rusijos politikos silpnybės ir bando jas išnaudoti. Kitas dalykas, apie kurį jau kalbėjo panė Liupčeva, Europos Sąjunga padarė klaidų užmėgdama rytų partnerystės santykius, kaip jau anksčiau pasakyta, mes pasiūlėme užmėgsti santykius su Rusija. Dar iki visai neseniai rusai iš savo pusės nerodė jokio intereso, bet dabar pademonstravo norą. Kita vertus, Rusija labai norėtų, kad būtų vykdomi vadinamieji trišaliai dialogai Ta prasme, kad pavyzdžiui, trysia - Ukraina, Rusija ir, ja, ir ES e, - dėrėtusi. Mes e, nemanome, kad suverenioms valstybėms toks trišalis požiūris yra reikalingas. Ukrainai nereikia didelio brolio priežiūros. Ir mes norime individualiai dėrėti su Ukraina. Jau dabar kalbėjome su Rusija, ar jie nemano, kad jos interesai kenčia dėl tokių. Mes manome, kad reikėtų pripažinti, nereikėtų pripažinti specialių santykių tarp Rusijos ir kitų valstybių, nes Rusija kai kurias valstybės geriau, kai kurias prašiau traktuoja. Galiausiai dėl to, kaip ES praktiškai dabartinėmis sudėtingomis sąlygomis palaiko ryšį su trimis rytų partnerėmis. Buvo paminėta, kad Ukrainos atžvilgių mes įvesime vienašalių priemonių. Buvo vienašaliai e, sudarytas laisvosios priekybos susitarimas, tikimės, kad per artimiausias savaitės jis bus pateiktas. Tas e, susitarimas bendrai įsigaliotų tik tai nuo Liepos mėnesio. Kalbame apie ES rinkos atvėrimą. ES komisija prieėmė sprendimą, jį pateikė Europos parlamentui ir tarybai patvirtinti. Taip pat mes e, padedame e, derinti teisės aktus. Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad e, tai yra nerealistiška našta kitoms valstybėms. Mes paprasčiausiai sakome, kad valstybėms turi būti keliami techniniai sanitariniai reikalavimai ir negalime E, kažko keisti. Mes žinome, kad e, su tomis valstybėmis yra įgyvendamas labai dosnės bendradarbiavimo programos, yra iškelti techniniai reikalavimai, jie turi būti tenkinami, kad būtų galima pasinaudoti lengvatiniais tarifais, kuriuos ES taiko toms valstybėms. Taip, e, toms valstybėms būtų lengviau prisitaikyti. Be to, mes taikome panašias vienašalės priemonės Moldovos atžvilgių E, Moldova netgi turi mūsų vadinamosius autonomiškus, e, autonomiškas prekybos e, privilegijas su Gruzija, taikome GSP plus režimą, tai yra specialūs tarifai. O, santykiuose su, Europa būtų, su Moldova būtų galima atverti ypatingus santykius. Which we certainly have to exercise, right? E, suprantame, kad e, reikia lankstumo, kurį galėtume dabar pritaikyti ir turime pristaikyti prie e, dabartinių sąlygų. Galutinė išvada. Aš džiaugiuosi, kad galime pasikeisti tokomis nuomonėmis, bet dar paprašysiu komiteto atstovo porą žodžių pasakyti. Pirmininkė, vienas dalykas. Mes Šiandien padarėme šiokių tokių išvadų, tačiau aiškus ir garantuotas yra vienas dalykas. Privalome užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai ir rekomendacijos neteitų per vėlai. Tai, kas vyksta Ukrainoje, Kryme, rodo, kad mes turime šitą numatyti iš anksto. O dabar e, viskuo tarsi rūpinasi Rusija. Mes turėtume užtikrinti, kad taip ateitie nesitiktų. Labai ačiū, kad atėjote. Ačiū, kad e, suteikėt galimybę jūsų išklausyti. Dėkoju. Colleagues, colleagues, I would ask those who are not. not uh... Mėly kolegos, jeigu jūs nebenorite dalyvauti mūsų posėdėje, tai gal tyliai išeikite iš salės, tam, kad mes galėtumėm tęsti diskusiją. Mūsų darbo tvarkė dar yra daug klausimų ir juos visus reikia aptarti. Taigi, Dabar norėčiau pasakyti štai ką. Dabar svarstykime štai kokį klausimą. Tarybos rekomendacijos dėl darybų dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo. Ir aš norėčiau paprašyti poną Peterlę pasisakyti šio klausimo. Prašom. Jūsų vis. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad dabar galime padiskutuoti apie šį svarbų susitarimą ir aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų pasirinkimą bendradarbiauti, geronoriškumą naujų faktų, atžvilgių. Aš gavau nemažai pakeitimų ir į daugelį iš jų atsižvelgiau. Atsižvelgiau į tuos pakeitimus, kurie patikslina e, šį pranešimą, sustiprina e, jo mintis ir e, kurių pagalba duodamos konkrečios rekomendacijos dėrybininkams. Nepritariau tiems pakeitimams, kurie uh, pernelyg apsunkintų šį pranešimą, pavyzdžiui, dėl to, kad ten pernelyg daug kalbama apie praeitį ar apie įvairias prielaidas, kas atsitiks toliau. Dabar svarbiausia kalbėti ne apie praeitį, bet apie dėrybinius įgaliojimus dėl tokios strateginės partnerystės. Taika, stabilumas ir e, partnerystė - tokie yra svarbiausi mums rūpimi dalykai. Sudarius tokį sustarimą atsivertų naujos bendradarbiavimo erdvės. Taip pat e, Džiaugiuosi ir, kad premjeras Abe viešai pareiškė, jog būtina ir toliau palaikyti uh, santykius su ES ir juos plėtoti. Taip pat e, šis susitarimas palankiai sutiktas ir Pietų Korejoje. Taigi tai turėtų nesukelti jokių problemų. Čia e, ten nebereikia to e, pakeitimo, kur kalbama apie būtent regioninį poveikį. Uh, Noriu pakalbėti apie keletą kompromisų. Visų pirma, dėl e, geografinių aspektų, visų pirma, dėl politinių aspektų. Man atrodo, kad nereikia suteikti papildomos e, informacijos dėl vadinamojo linkič klausimo. Mūsų rekomendacija būtų štai kokia. Dėrybininkai turėtų ieškoti tokios formuluotės, kurie, kuri būtų e, primtina abiejoms pusėms. Reikėtų nurodyti, kaip e, mes laikysimės tokio susitarimo, kaip jis bus įgyvendinamas. Taigi tiek pirmininkė, suprantu, kad mums labai trūksta laiko, laikas spaudžia, tai tuo ir baigsiu e, savo pasisakymą. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Atsidūriau labai keblioje situacijoje, nes ir pats esu šešėlinis e, pranešėjas, o iš mano frakcijos daugiau nieko salėje nėra. Tai jūs jau man atleiskite, bet aš pasisakysiu kaip šešėlinis pranešėjas. Galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, kaip kad minėjo e, pranešėjas Peterle, e, visos šalis bando interpretuoti praeitį. Na, o Jeigu mes orientuosimės į ateitį, mes galime prisidėti prie gairių ateičiai nubrėžimą. Čia aš visiškai pritariu Jums. Taigi tiek iš mano pusės, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Budikov. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Peterle. Iš tikrųjų, Mes daug diskutavome, nes pranešėjas bandė atsižvelgti visas mintis, kurias teikėme ir mes. Mums visą laiką pavykdavo susitarti, taigi dabar norėčiau paminėti tik keletą dalykų. Mums ypatinga susirūpinimą kelia štai kas. Visų pirma, dėl pirmo pakeitimo. Ten kalbama apie tas moteris, kurios buvo naudojamos seksualiniais tikslais karo metu, vadinamosios comfort women. E, įvairios politinės frakcijos išreiškė pritarimą pakeitimui. Ir kiek dabar supratau, iš pono Peterle ir pirmininko situacija pasikeitė, nes e, Japonijos ministras pirmininkas pateikė savo pareiškimą. Uh, Be abejo, aš į tai atsižvelgsiu, dabar nesu pasirengęs e, daryti e, lygiai tokios pačios išvados. Mes vis dar manome, kad šis klausimas yra tikrai labai jautrus ir Europos parlamentas neturėtų vengti jo minėti. Dabar dėl penkto pakeitimo. Aš kažkaip vis dar tikėjausi, kad mūsų mintis susilauks e, pritarimo. Mes siūlėme išplėsti bendradarbiavimo sritį. Nepakaktų paminėti vien tik tai staikaus brandolinės energijos panaudojimo. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti apie platesnį kontekstą. Mūsų tokia formuluotė galbūt yra pernelik viena šališka. Manau, kad čia galbūt reikėtų šiek tiek keisti taikymą sritį. Toliau 40 pakeitimas. Čia kalbam apie dalykus, kurie kelia susirūpinimą abiejoms pusėms, e, raginama e, globaliai reaguoti į klimato pokyčius. Norėčiau paraginti frakcijas pritarti tokiam pakeitimui. Dabar dėl antro žodinio pakeitimo. Taip pat pirmo žodinio pakeitimo, žodinio pakeitimo nuo ketvirto iki deviniolikto. Taip pat pakeitimai nuo 10 iki 35. Čia mes bandėme pakoreguoti tas formuluotės, kurias buvome pasiūlę anksčiau. Norėjome, kad formuluotės būtų tokios, kad jas galėtų paremti kiek manoma daugiau kolegų. Labai ačiū. Toliau panas Peterle. E, ačiū. Pirmininkė. Na, tiesą sakant, aš neminėjau konkrečių pakeitimų, dėl kurių pavyko susitarti. Ta galėčiau pasakyti ir apie Fukushimą, ir apie kitus brandolinius klausimus. Jūs minėjote tai, kuo brandolinės energijos naudojimą. Be abejo, aš tikiuosi, kad pavyks susitarti ir dėl to pakeitimo, dėl kurių e, nuomonės dar išsiskiria. Tikiuosi, kad bus atsižvelgta į naujus faktus. Ponas Salafranka, prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Aš norėčiau pritarti Ponui Peterle, ačiū už jo nuveiktą darbą, tai svarbu visai EPP. Manau, kad šiame pranešime reikėtų žvelgti į ateitį. Japonija yra konstruktyvi ES partnerė. Taigi mes turime rasti būdą, kaip toliau plėtoti santykius su šia šalimi. ES turėtų atsiverti savo partneriams, sudarydama, pavyzdžiui, kaiminystės susitarimus. Noriu paminėti susitarimą su Nauja Zelandija, Australija, Kanada. Šie susitarimai praktiškai baigti. Taip pat vyksta dėrybos su Merkosur šalimis. Mes norėtumėm, kad ir šios dėrybos kiek įmanoma greičiau baigtųsi ir kad tiek ES, tiek ir Japonija uh, kiek įmanoma daugiau iš to susitarimo išloštų. ES labai svarbi demokratinė taisyklė. Tai atitinka ir Europos parlamento įsipareigojimus ginti pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Pranešėjas tą irgi minėjo. Mums reikėtų rasti tam tikrą būdą dar likusioms problemoms e, įspręsti. Aišku, egzistuoja ir kitų susitarimų, bet jeigu yra noras problemas išspręsti, tai ir bus padaryta. Dar kartą noriu pakartoti, kad mūsų frakcija remia šį pranešimą. Ačiū pranešėjų ir tikiuosi, kad komiteto narių dauguma balsuos už šį pranešimą. Dėkoju. Dabar pereisime prie kito punkto. Rekomendacijos taryboje dėl 69-osios Junktinių tautų generalinės asamblėjos. Ir žodis teikiu poniai Neits, kuri kalbės už poną Lamsdorfą, kuris negali dalyvauti šiandieną posėdėje. Prašome, ponė Neits. Ačiū. Pirmininkė. Rekomendacijų autorius kolega Lamsdorfas parengė rezoliuciją ir e, dalyvavo dėrybose ir pokalbėse su kolegomis iš kitų frakcijų, siekdamas susitarimo dėl kelių kompromisinių pakeitimų pasiūlymų. Kaip suprantu, šie pasiūlymai buvo išplatinti ir esu pasiruošusi išklausyti kolegų komentarų. Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du ar tris žodinius pakeitimus, kuriuos ponas Lamstorfas nori pateikti. Pirmasis žodinis pakeitimas 15 žodiniam pakeitimui pateiktam kolegos Šulco, kuriame norima žodį females pakeisti žodžiu women tai būtų elegantiškesnė formuluotė. Kitas žodinis pakeitimas yra pakeitimas 21 pakeitimui, kur siūloma apjungti šio pakeitimo turiniu su A dalimi. Ir jis skambėtų štai taip. Punktas A. Aktyviai skatinti konkrečius e, testinius veiksmus, e, įgyveninant deklaraciją priimtą e, susitikime dėl įstatymo viršenybės veikusiame 2012 rugsėjo 24 ir nagrinėti, kiek teisinės valstybės principas gali būti susijęs su po 2015 metų tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimu. Taigi tai nu, taip pat pa, paaiškina pradinę originalią A punkto formuluotę. Taip pat siūloma balsuoti dėl 51 pakeitimo, kad jis būtų pridurtas prie originalaus Q punkto. Ir siūloma taip pat pakeisti 64 pakeitimą, kurį pateikė kolegė ponė Munys. Jeigu norėtumėte sureaguoti į šią informaciją, žinoma, mes jūsų išklausysime, o jei ne, tai dėl teksto buvo, bus balsuojama taip, kaip jis pasiūlytas dabar, įskaitant kompromisus ir žodinius pakeitimus bei kitus pakeitimus. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Salafranka. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū poniai Neits už tai, kad pristatė šios pakeitimus. Aš taip pat norėčiau e, pasakyti už e, pono Priedos e, šešėlinio pranešėjo vardu. Jis taip pat norėtų padėkoti ponui Laimsdorfui už puikų bendradarbiavimą ir už jo pasirengimą dėrėtis dėl kompromisų. Ponas Preda mano, kad pasiektas platus susitarimas, konsensusas dėl to, kad reikėtų nustatyti e, tuos konkrečius prioritetus Generaliniai asamblėjai. Jis mano, kad šie prioritetai leistų parengti aiškę rekomendaciją, kuri numatytų pagrindinius punktus e, svarbius Europos Sąjungai. Taip pat jis paprašė manęs išsakyti kai kuriuos komentarus dėl tam tikrų konkrečių punktų. Svarbu užtikrinti, kad būtų numatytas tinkamas e, rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimas. Taip pat jis mano, kad kalbant apie taikos ir saugumo skirsnį, reikėtų pabrėžti vaidmenį, kurį vaidina regioninės organizacijos siekiančių tikslų ypač atsižvelgiant į Centrinės Amerikos ir Malio krizę. Reikėtų ypač sutelkti dėmesį į prevencinę veiklą, atsižvelgiant į įsipareigo prie, prie prievolę apginti, prievolę ginti. Taip pat pabrėžiamas poreikis į tai, kad ES turi siekti vietos išplėstoje saugumo taryboje ir todėl reikėtų palaikyti 57 pakeitimą. Kai dėl po 2000, darbo tvarkės po 2015 metų. Čia ponas Preda yra pateikęs įvairių pakeitimų, kuriais siekiama pabrėžti, kad ES turėtų dirbti remdamasi plačiaja sistema siekiant 2000, tikslų, plėtros tikslų po 2005 metų ir atsižvelgti į pagrindinės problemas susijusias su tvarumu. Yra vienas konkretus pastebėjimas dėl finansavimo. Pagal poną priedą P punktas rezoliucijoje gali sudaryti įspūdį, kad ES nelabai nori finansiškai įsipareigoti, tačiau iš tikrųjų 2013 tarybos išvados aiškiai pasakoma, kad ES nori įsipareigoti remti plėtros darbo tvarkę. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ponas Preda norėtų paprašyti pono Lamsorbo palaikyti 49-ąjį jo pakeitimą, kuriame aiškiai sakoma, kad Europos vadovų taryba yra pasiruošusi finansiškai remti po 2015 metų numatytos darbo atvarkės įgyvendinimą. Marija Monys, mano kolegė, kur yra šešėlinė pranešėja šiam pranešimui, e, manęs paprašė kalbėti jos vardu. Norėčiau apibendrinti jos poziciją. Buvo visai lė pakeitimų, kurie buvo pateikti frakcijos vardu. Tačiau taip pat mūsų frakcija palaiko ir visus pakeitimus dėl moterų teisių. 42, 43 pakeitimas, taip pat 44 pakeitimas. Praktiškai manome, kad moterų teisės yra pagrindinis ES prioritetas. Taip pat mūsų frakcija remia visą darbą dėl klimato pabėgėlių apibriešties. Kai dėl Sirijos mūsų frakcija palaiko, kad pritarė, kad būtų sukurta nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija, kuri turėtų išsiaiškinti visus žmogaus teisų nusikaltimus po to konflikto pradžios ir kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Dabar norėčiau paklausyti ponios Neits, ar ji norėtų apibendrinti šį punktą. Na, dėkoju kolegoms už jų išsakytas pastabas dėl labai aiškaus šešėlinio pranešėjo pono Predos prašymo dėl 49-ojo pakeitimo turiu pasitikslinti su rezoliucijos autoriumi dėl jo pozicijos. Negaliu tiesiog imti ir pasakyti taip arba ne. Tačiau dėkoju kolegoms už jų komentarus. Tikiuosi, kad rytoj e, viską, balsavimas vyks sklandžiai. Ačiū. Tikimės, tikėkimės. Dėkoju. Toliau pereiname prie kito klausimo. Tai turėjo būti rekomendacija tarybos komisijai ir Europos išorės veiksmų tarybai dėl ES strategijos Iranui. Tačiau, kadangi kolegė Marija Munis neatvyko, turime atidėti šio klausimo svarstymą. Turėsime balsuoti be diskusijų, kadangi nėra pranešėjus. Pone Šak, jūs esate šešėlinė pranešėja, tai galite pasakyti. Ar pirmiau ponas Salafranka turės kalbėti, ar aš? Ačiū dėl e, procedūrinių reikalų. Ar nebūtų galima anksčiau pranešti, kada darbo e, pranešėjai neteina ir pakeičiama darbo atvarkė? Iš dalies aš čia esu atėjusi tam, kad aptarčiau Irano ir ES, ES rekomendacijas dėl Irano. Tas klausimas man labai svarbus, bet kolegos, kurie neteina, galėtų gan nors kiek pasistengti ir bent jau kolegiškai elgtis, e, jeigu jie negali ateiti, turėtumėm iš anksto žinoti, kad klausimas jūs išbrauktas. To... Toks yra politikos realizmas. Tokia jau padėtis turim prie jo pristaikyti. Ponas Alafranka. Sí, gracias, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Šakė yra visiškai teisi Gerbiamas pirmininkė, nemanau, kad procedūrinė prasme būtų dabar teisinga parengti e, dokumentą balsavimų rydienai, mesgi padori laiko, netgi tam neturim, aš negaliu su tuo sutikti. EPP šešėlinis pranešėjas atsiuntė savo delegatą čia, aš žinau, kad yra kitų parlamentarų, kurie tam atėjo, ir Mes atrodo dabar artėjom prie to, kad bus balsuojama be diskusijos. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad nėra pranešėjo. Aš labai atsiprašau pranešėjos vardu, kad ji nerado, kas galėtų ją iš esmės pakeisti, bet jeigu nevyks diskusijos, mes negalėsim jo balsuoti. Taigi, mes dabar to ir nedarysim. Pone Šakė sakė, kad e, laukia tos diskusijos. Mes tą patį padarėm, kai kurios frakcijos atsiuntė savo žmonės, e, kad jie pakeistų šešėlinius pranešėjus. Tokia darbo tvarka netinka mums. Pirmininkai, jeigu norim balsuoti rytoj, tai tada padiskutuokim jau dabar. Jeigu nediskutuojame, tai tada negalim rytoj balsuoti, nes be tikros diskusijos balsuoti negalime. Taip yra komitete susitarta. Kiek aš žinau, įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas dėl šio pranešimo ir aš žinau, kad yra pasiektas susitarimas tą temą. Taigi, politiškai kalbant, jūs žinote, kad iš dalies ši tema yra sutvarkyta, bet mes negalime diskutuoti, jeigu nėra pranešėjus. Atsiprašau, mes galime diskutuoti, jeigu ir nėra pranešėjus. Pone Šakė gali išsakyti savo nuomonę, jūs galite išsakyti savo nuomonę mes perduosim informaciją pranešėjai. Tik taip mes galim išsisukti. Kitaip e, šio dokumento per šį, šią kadenciją negalėsim priimti. Ir mes nenorim, kad mūsų frakcija būtų matoma kaip stuminti šį pranešimą. Jūsgi žinote, kad padėtis dėrybose gana sudėtinga. Ir aš manau, kad jeigu jūs nieko prieš, kompromisinis bus toks. Pona Salafranka. Pone pirmininkė, būtent apie tai aš ir kalbėjau. Be abejo, pagrindinė prielaida čia daroma, kad mes dirbame demokratinėje institucijoje. Labai gerai, kad šešėliniai pranešėjai suorganizavo susitikimą Bet aš nesutinku, kad mes diskutuotume komitete, nedalyvaujant visiems parlamentarams, kurie nori tą padaryti. Jeigu mes taip elgsimės, turėsime atidėti apskritai komiteto posėdžius ir galėsime atšaukti tuos komiteto posėdžius ir tada pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai galės tarpusavį draugiškai susitarti. Aš noriu pakartot, kad jeigu norim balsuoti rytoj, turime diskutuoti šiandien, kad parlamentarai išreikštų savo nuomonės. Kiek suprantu, jūs tą patį siūlot, ar ne? Taigi, galim pradėti diskutuoti. Prašom. Ah. Yeah. More or less a point of okay. Dėl darbo tvarkos. Mrs. Kronberg. Pane Kronberg, jūs šešėlinė pranešėja, prašom žodžius jums. Thank you, Chair, and I, I... Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad vyksta ši diskusija. Visų pirma, ir aš, ir mano frakcija džiaugiamės, kad yra rengiamas toks pranešimas pačiu laiku, dėrybos kaip tik vyksta, ponė Ašton ką tik lankėsi Irane. Labai svarbu, e, kad e, šiame pranešime nėra E, apžvelgiami elementai, dėl kurių dėrybos taptų sudėtingesnės. Tai suteikia galimybę ponui Uhani e, pasiekti galutinį susitarimą. Ir mes sakome, kad nereiktų, pavyzdžiui, kelti papildomų reikalavimų dėl urano e, sodrinimo. E, Mes iš žaliųjų pusės du dalykus norėtume išskirti. Labai svarbu gerinti santykius su Iranu. Mes čia kalbame apie ES santykius su Iranu strategiją. Ir greičiausiai tai bus daroma pagalutinio susitarimo. ES turi e, būti jaučiama Irane. Labai daug priekybinių delegacijų vyksta ten, kultūros mainai organizuojami. Mes organizuojame tokius savitarpio supratimo pasikeitimus, kad mes geriau suprastumėm, kaip jaučiasi eiliniai iraniečiai, e, galvodami apie bendravimą su Iranu. E, mes manome, kad į Iraną reikia siūsti mūsų delegaciją kuo greičiau. Aš paprašiau užsienio reikalų komiteto pirmininko nusiųsti laišką, kuriame būtų pasakyta, kad delegacija turėtų būti mm, sukurta labai greitai ir tam turi būti rasta pinigų. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Šis pranešimas, mano nuomonė, yra geras, bet jame nėra pakankamai įvertinta asmenų e, žmogaus teisių e, užtikrinimo problema. Jau yra pastebėta, kad e, tokiai diskusijai su Iranu vykti, turi būti užtikrintas padorios žmogaus teisės visiems visuomenės veikėjams. Mes džiaugiamės mainai su Iranu ir tikimės, kad bus nusiusta delegacija greitai. Ačiū. Ačiū. Vėl norėčiau pakviesti pana Salafranką, jeigu norės kalbėti. No, simplemente, senor presidente. Pirmininkė, paprasčiausiai aš Noriu pakartoti, kad pranešėjas, pranešėjas negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, nes e, dalyvauju renginėje susijusiame su rinkimais. Aš norėčiau pristatyti APP e frakcijos pakeitimus. Juose iš esmės yra sakoma, kad atsiverimas Iranui neturėjo būti susijęs su žmogaus teisų problemomis. EPP šešėlinis pranešėjas norėtų išreikšti pritarimą daugeliui pakeitimų, ypač e, mano frakcijos ECR ir kitos ECR frakcijos vardu. Kadangi čia nėra pranešėjo, aš negaliu vertinti pakeitimų ir narių yra labai nedaug ir dėl nematau prasmės tuščioje salėje kalbėti. Please. Pone Šakė. Um, me... Labai ačiū. Noriu pabrėžti, kad esu nusivylusi tokia įvykių, įvykio eiga, bet manau, kad balsuoti turime rytoj, nes tai yra labai svarbu. Tas dokumentas turi būti primtas per šią kadenciją, todėl labai džiaugčiausi, jeigu jūs tą suorganizuotumėt. Mano pakeitimas būtų susijęs su rekomendacija tarybai dėl ES santykių su Iranu strategija. Uh, Mano pasiūlymas išplaukė iš susitikimo su Irano delegacija, čia, jos vizitu čia parlamente praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Mes sakėme, kad turi būti įvertinta, kas iš tiesų būtų galima nuveikti greta tų e, brandolinių dėrybų kuriuose mes jau ir taip labai aktyviai dalyvaujame. Žinoma, žmogaus teisų klausimas e, yra labai svarbus darbo atvarkė. Mano pakeitimuose yra akcentuojamas moterų teisės, žodžio laisvė, internete, spaudoje ir panašiai, teismų vaidmuo. Ir tą faktą norėjau išskirti, kad dažnai e, įtariamieji neturi galimybės e, susisiekti su advokatu ir bausmės dažnai yra priimamos per daug greitai ir neretai tie žmonės yra naudodžiami ir, per daug, ir mirties bausme. Ir tai padaroma labai greitai. Taip pat mes e, atsižvelgime į padėtį Afganistane. Uh, nelegalių e, narkotinių medžiagų iš Afganistano per Iraną patenka daug į Europos Sąjungą ir aš manau, kad e, turėtume ieškoti galimybių dirbti kartu, bet su labai aiškia sąlyga, kad nebebūtų jokių sulaikytų ar nustatytų įtariamųjų, kuriems kyla grėsmė E, gyvybei būti nubaustiems mirties bausme. Pavyzdžiui, per supratimo memorandumą pasirašymą mes Irano valdžiai sakėme, kad tokių dalykų neturi būti. Tuo pat metu mes bendrai esame atsakingi už tai, kas e, įvyks po to, kai vakarų kariuomenė pasitrauks iš Afganistano. Taip pat žinome, kad e, milijonai Afganistano pabėgėlių yra Irane ir dažnai ta visuomenės grupė yra labai pažeidžiama. Labai daug problemų yra susiję, pavyzdžiui, su e, studentų mainais, kultūrinių organizacijų e, bendradarbiavimu. Yra ir kitų visoms pusėms svarbių problemų, kurios geriausiai galėtų būti išspręstos per ES atstovybės. ES valstybių narių ambasadoriai atliekantis dirba, svarbų darbą Irane e, sutelkė pastangas kad e, galėtų padaryti didesnę įtaką. Tiek aš norėjau išskirti problemų. Manau, kad naujų vilčių, naujų galimybių atsiveria ir mes tas galimybės turime išnaudoti, nebūdami naivus. Viena iš svarbiausių temų, kurią turėtume aptarti, kur yra labai sunku Europos Sąjungai, bet ne tik mums. Irano valdžioje mes turim labai sudėtingą partnerį E, klaus, šiam klausimui aptarti, o tas klausimas yra karas Sirijoje. Mm, matome, kad reikia mažinti humanitarnės kančias, kurias patiria milijonai žmonių, vaikų, moterų. Ir liūdna pastebėti, bet Iranas padeda teroristinėms organizacijoms, tokioms kaip Hezbollah, kurios karą Sirijoje tiesiog ištėse be galo. Žinome, kad uh, Reikia kalbėti apie teroristinių veiksmų sustabdymą tame regione, apie masinio naikinimo ginklų naudojimo stabdymą. Ir mes manome, kad e, kitose dėrybose su Iranu tos temos turės iškilti. Taigi, dabar įsivaizduojate, kokius pakeitimus mes teikiame ir aš tikiuosi, kad galėsime parengti bendrą griežtą pareiškimą, e, viziją apie tai, kaip ES ir Iranas galėtų bendradarbiauti, turim rengti labai realistišką ir pragmatišką strategiją. Mes e, turime e, siekti pažangos tokiomis temomis, kaip žmogaus teisės ir karas Sirijoje, priekyba um, narkotikais, pabėgėlių problemos. Tais klausimais mes turėsime daugiau kalbėti. Uh, Mr. Tanok, yes. Ačiū, ponas Tanok. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Mūsų frakcija laikosi kiek įtarios pozicijos dėl santykių su Iranu. Manau, kad Iranas turi įrodyti, kad jis tikrai nori su mumis dėrėtis. Mes manome, kad galbūt Iranas bando tik tais kažkiek tai laimėti laiko. E, susitarimas su Iranu būtų geras tik tada, jeigu iš tikrųjų Iranas sąžiningai sustabdytų savo brandolinę programą. Taip pat mes turime abejonių dėl Irano kaip visapusiškos partnerės įtraukimo į diskusijas apie Siriją tokiu būdu e, Iranas prisimtų pernelik svarbu vaidmenį šiame tragiškame pilietinėme kare. E, galbūt Teherane turėtų dirbti mūsų diplomatas, bet kažin ar reikėtų visos delegacijos. Iranas tuo pasinaudotų ir e, nuspręstų, kad mes priemame Iraną, nepaisant to, kad ten žmogaus teisų gynimo e, situacija yra tragiška, kad žmonės, per, ten žmonės persekiojami dėl savo religinio įsitikinimo ir seksualinės pakraipos, taigi mes susilaikysime, kai vis balsavimas dėl šio pranešimo. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad turime būti labai atsargus, teikdami rekomendacijas dėl ES strategijos Irano atšvilgių. Iš tikrųjų, egzistuoja Ženevo susitarimas, kuris buvo pasiektas 2013 m. lapkričio mėnesį. Tai yra labai svarbus susitarimas, bet kaip teigiama ne viename pakeitime, kuriuos teikia kolega Kelam, Tunkeliam, aš ir kiti, Iš tikrųjų, e, ši šalis ir toliau pažeidinėja įvairias Junktinių tautų saugumo tarybos e, e, rezoliucijas ir ginklo neplatinimo susitarimus. Mes neturėtumėm atšaukti suvaržymų Iranui, mes vis dėlto turėtumėm tikėtis, kad šis laikinas sustarimas vėliau uh, padės sudaryti ilgalaikį tvarų susitarimą. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį buvo dėrėtasi, bet Irane ir toliau vyksta persikėjimai, kankinimai, ypač mažumų arba politinių aktyvistų atžvilgių. Taip pat ir nuo praėjusių metų vasaros vyko daug mirties bausmės atvejų. Pavyzdžiui, ir šiais metais pirmomis savaitėmis buvo pakarta 40 asmenų. E, Iranas turėtų išduoti jungtinių tautų um, specialiam pranešėjui dėl žmogaus teisių vizą, kad jis galėtų įvykti, atvykti šalį. Ir Irano aktyvistai sako, kad iš tikrųjų tai yra esminis klausimas Jeigu jungtinių tautų specialiam pranešėjui neįleidžiama, neleidžiama atvykti į šalį, tam, kad jis ten įvertintų situaciją, apie ką mes kalbame, kompromisinėme pakeitime nurodyta, kad mes turėtumėm remti specialaus pranešėjo darbą. Bet tokia formuluotė yra pernelyg abstrakti. Mes turėtumėm iš Irano režimo pareikalauti specialiajam pranešėjui suteikti vizą tam, kad jis galėtų apsilankyti Irane, atlikti patikrinimus vietoje, galėtų atlikti tyrimus vietoje, išsiaiškinti, kokia yra žmogaus teisų situacija. Jeigu ne, tai mes juk nieko nenuveiksime. Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas, kad uh, E, Iranas turėtų dalyvauti sprendžiant e, krizės Sirijoje klausimą. Nepamirškime, kad e, problema negali būti krizės sprendimo dalimi. Mes turime pasmerkti Irano aktyvę paramą Asado režimui. Ir šiame kontekste mes turime elgtis tikrai uh, atsargiai. Dabar egzistuoja laikina susitarimas, turėtumėm palūkėti ir pasižiūrėti, ką daro Iranas. Ar Iranas siekia daugiau e, skaidrumo, ar siekia skaidresnio bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju, toliau seras Robertas. Jūs neprašėte žodžio? Tai kągi, mano informacija tuomet neteisinga. Aš ir pats norėčiau pasisakyti, nes mano kolegė Marija man pateikė keletą pastabų. Ir aš dabar norėčiau perskaityti tas pastabas. Yra trys esminiai dalykai, kurie jai aktualūs. Visų pirma, štai kas. Mūsų frakcija balsuos prieš 73 pakeitimą, kur kalbama apie ES delegaciją Irane. Jūs tikriausiai žinote, kad šiek tiek išsiskyrė nuomonė šiuo klausimu kai kuriuose frakcijose. Žinau, yra jūsų, nu- kokios jūsų pozicijos apie tai pranešiu Marijai. Toliau 156 pakeitimas. Ten kalbama apie tarp parlamentinius vizitus Irane, kur būtų sustikima ir su pilietinė visuomenė. Ten kalbama ir apie tokių vizitų uh, E, sąlygas. E, pranešė mano, kad tai nebūtų produktyvu. Toliau EPP pakeitimai 20 ir 22. Ten kalbama apie Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų minėjimą. Tai būtų neproduktyvu, nes tie patys Junktinių tautų saugumo tarybos nariai dabar derasi su Iranu ir remiasi būtent tomis pačiomis rezoliucijomis. Uh, Taigi e, tiek. Tokios būtų trys svarbiausios pastabos, jos atspindi Marijos poziciją, balsavimas vyks rytoj ir tuomet viskas paaiškės. Puiku, ačiū visiems. Dabar galime eiti prie kito pranešimo jį parengė pane Oiland, ji negalėjo atvykti, bet e, štai ponas Watson e, pasisakys vietoj jos. Bus kalbama apie bendrų vizų išdavimo pribojimų nustatymą Rusijos pareigūnams susijusiams su Sergejaus Magniskio byla. Ko gero, netrukus mums kils problema, nurodant vizos išdavimo atsisakymo priežastį, ar tai Sergejus Magnitskis, ar Krymas. Taigi, žodis Ser Graham, prašom. Ačiū pirmininkė. Kolegė Kristina Ojuland apgailestauja, kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje, tačiau ji susisiekė praėjusią savaitę Strasbūrė su šešėliniais pranešėjais ir Mes dabar turime rekomendaciją, dėl kurios galėsime balsuoti šią savaitę. Atrodo, kad yra bendras pritarimas šiai rekomendacijai, skaitant vardų sąrašą, tačiau galbūt neturime um, užsitikrinę socialistų frakcijos pritarimo. Ir šios grupės uh, narys vienas ką tik išvyko iš šios salės, galbūt vėliau jis pasakys. Džiaugiuosi, kad šiandieną su mumis yra ponas Bill Browder iš Heritage Capital. Jis buvo vienas iš Magnitskio klientų ir ilgai kovojo, kad šiai šeimai būtų e, užtikrintas teisingumas. Pirmininkė, kaip žinote, šio e, pranešimo prieš istorija yra rekomendacija, kurią pateikiau šiam komitetui 2012 vasarį dėl nuoseklios politikos tiems režimams, kuriems ES taik, taiko ribojantį režimą. 2012 spalį patvirtinome pirmą rekomendaciją dėl to, kad reikia nustatyti bendras vizų apribojimus e, Rusijos pareigūnams susijusiems su Magnitskio byla. Ši iniciatyva mm, vyko lygiai grečiai su panašia iniciatyva JAV kuria buvo siekiama įvesti kelionių apribojimus tiem patiem pareigūnams ir kitiems e, susijusiems su Rusijoje vykdomais žmogaus teisų pažeidimais. 2012 rekomendacijoje mes raginame, kad taryba sudarytų Rusijos pareigūnų sąrašą susijusios su Magnitskio byla ir jiems taikyti e, vizų neišdavimo režimą. Tačiau dėja e, taryba nesureagavo, nei išorės veiksmų tarnyba adekvačiai nesureagavo į mūsų prašymą. Jie neįtraukė šio klausimo į užsienio reikalų tarybą ir neatsakė parlamentu ir todėl Kristina Ojulan susilaukė palaikymo, norėdama dar sįki iškelti šį klausimą komitete ir balsuoti dėl, e, jo, dėl šio sąrašo plenarinėje sesijoje. Sąraše yra 32 vardai. Kompromisą su EPP šešėlinių pranešėjų įtraukti tokią formuluotę pirmoje D dalyje ir tekstas turbūt buvo jums pateiktas skambėtų štai taip. E, teisės viršienybės ir atskaitingumo mm, principų laikantis įtraukti tarp kitų ta, šiuos Rusijos piliečius į visos ES vizų režimo apribojimą. Tikiuosi, kad frakcija pritars šiam pasiūlymui. Taryba gali toliau keisti šį sąrašą ir jį papildyti, nes dabartinėme sąraše yra 16 individų, kurie buvo įtraukti į JAF sąrašą ir 16 kitų, kurie mm, dalyvavo pomirtiniuose teismo posėdžiuose. Aš norėčiau pirmininkė, dar kelias politinės pastabas išsakyti. Aišku, mes pripažįstame, kad taryba ir valstybės narės, o ne Europos parlamentas, yra ta institucija, kuri turi spręsti dėl vizų neišdavimo. Tačiau manome, kad mes privalome reaguoti ir bent jau mūsų į mūsų rekomendacijas taip pat turi būti reaguojama. Aišku, tai yra simbolinis aktas, bet manome, kad jis yra svarbus. Atėjo laikas parodyti, kad e, nusikalteliai negali ramiai savo mėgautis kelionėmis e, prieiga prie finansinių paslaugų, netrukdami visoje Europos Sąjungoje. Ir patvirtindami šią rekomendaciją pasiunčiame du politinius signalus. Vieną tarybai, kad ji turi rimčiau žiūrėti į tokias rekomendacijas. Ir antra, signalas siunčiamas Rusijos piliečiams, kad mes e, parodome solidarumą ir esame tvirti pasipriešindami kartais e, nusikalstamoms e, Kremliuje esančioms žmonių grupuotėms. Dėkoju. Dabar ponas Salafranka. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Watsonui iš tai, kad atstovauja ponė Oiland. Dėkoju, kad papasakojot ir pristatėte šį pranešimą, kai dėl MPP e Mes visada palaikėme kad, idėją, kad šis klausimas turi būti įtrauktas į darbo tvarkę. Manome, kad ES turi griežtai reaguoti į pastarojo meto įvykius. Ir vienintelis rimtas klausimas yra tai, ar šis klausimas turi įtraukti tam tikrus žmonės, ar šį sprendimą priims ES ministrai. Šešėlinis pranešėjas pritarė pranešėjui dėl to, kad reikėtų įtraukti tuos 32 asmenis ir nurodyti, kad šis sąrašas turėtų būti rekomenduojamas institucijai atsakingai už sprendimo prieimimą. Ir dėl to galime palaik, pritarti pranešimui šiam. Ačiū toliau, ponė Lokber. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau žaliųjų frakcijos vardu pritarti šiai rekomendacijai. Taip pat reikia išsiaiškinti dėl sankcijų, nes viena sankcijų dalis dėl Krymo, tai yra, yra tokios pat sankcijos, kokiu reikalaujame Magnitskio atveju. Tačiau mes tai sužinosime šią savaitę. Ačiū. So, Sir Graham, if you want. Ponas Grahamas, gal jūs norėtumėte sureaguoti? Thank you, Ačiū pirmininkė. Mes be abejo žinome, kad taryba šiandien nusprendė įvesti kelionių apribojimus ir užšaldyti turtą tų asmenų, kurie yra atsakingi už veiksmus keliančius grėsmę Kryno teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei. Ir e, jūs turbūt žinote, kad dauguma tų žmonių yra atsakingi ir už Magnitskio bylos E, tam tikrus aspektus. Pirmininkė, jūsų pastaba šios diskusijos pradžioje yra tikrai e, aktuali. Ačiū. Balsuosime rytoj, o dabar einame prie mūsų darbo tvarkės paskutinio klausimo. Kristofo Lyseko pranešimas susitarimas tarp ES ir Gruzijos. Kadangi nėra beveik jokių pakeitimų, tai turbūt žinote, kad e, diskusijos niekam nereikia. Balsuosime rytoj šiuo klausimu. Balsuosime rytoj 9 val. 15 min. Balsavimo pradžia 9 val. 15 min. Žinote, ponė Robertai, kad devintą jau visi turi pradėti rinktis ir pradėti ruoštis balsavimui, 9.15 pradėti balsuoti. Posėdį baigiame, sustiksim rytoj, ponios ir ponai, ačiū už dalyvavimą.